Il Presidente. Love you.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 Alors, je ne suis pas venu tout seul, euh, les enfants. Euh, Aš neatvažiavau vienas, su manimi atvažiavo vaikai iš mokyklos, kuri vadinasi Le Griot. Mes du kūrinius kartu atliksim. Pirmasis vadinasi Phantom.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

bien, bravo les enfants. Hein? Vous chantez beaucoup mieux que moi. Hein? Jūs dainuojate, jūs dainuojate tikrai geriau nei aš. Je vais pas chanter maintenant parce que. Ne, ne, aš dabar nepradėsiu dainuoti. Būtų tikrai baisu. Merci, merci, mes amis. Labai dėkuoju, labai dėkuoju, bičiuliai. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti jūsų mokytojams, Labai dėkoju, dėkoju ir dar kartą dėkoju. Taigi, vicepirmininkė e, Federikė Morganidinė, e, žmogaus teisų komisarė Bašnirė, gerbiami svečiai. Man tenka didelė garbė pasveikinti Jūs Europos parlamento pagrindinėje posėdžių salėje tam, kad mes kartu galėtume paminėti visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-asias metinės. 2048 metais uh, uh, gruodžio 10 dieną Junktinių tautų generalinėje asamblėje buvo patvirtintas šis dokumentas, kuriame yra įtvirtinta, kad visos, kad žmogaus teisės priklauso žmogui vien dėl to, kad jis egzistuoja. Ir šis tekstas nėra teisiškai privalomas, tačiau jis yra išskirtinės svarbos. Daugiau nei 90 šalių savo konstitucijoje paminėjo šį dokumentą ir žmogaus teisų propagavimui ir apsaugai šiandien kyla nauji iššūkiai. Ir žodžio ir nuomonių įsitikinimų laisvė yra labai svarbi, bet mes matome, kad šios teisės dažnai yra pažydinėjimas. Pažydinėjimas yra pažydinėjimai teisė privatų gyvenimas, kleidžiamos melagingos naujienos. Ir tai kelia grėsmė mūsų demokratijai. Be to, nusikaltimai prieš žmoniją, ekologinės katastrofos kelia grėsmę daugybė žemės gyventojų. Bet to matome, kad dažnai yra išnaudojami pažeidžiamiausi visuomenės nariai ir negerbiamos mažumų teisės. Ir mes šiandien norime pagerbti visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir joje įtvirtintus principus ir vertybės, nes šiomis principai, šiais principais ir vertybėmis yra pagrįsta ES. Ir mūsų ES sukūrė asmenys puikiai prisimenė ba, antrojo pasaulinio karo ba, a, baisybės ir jie norėjo apsaugoti žmogiškai orumą. Ir Europos šalės norėjo padaryti viską, kad ateityje nebepasikartotų šios tra tragedijos. Pagarba žmogaus orumui, lygybei, teisės viršinybės principui, laisvė ir demokratija leido ES už, užtikrinti, kad 70 metų mūsų žemė nebuvo karo. Ir šiandien šie, šios teisės yra įtvirtintos įvairiuose sutartyse ir taip pat ES pagrindinių teisų hartijoje. Europos parlamentas, vienintelė tiesiogiai piliečių renkama institucija, yra pirmose gretose gindama šias teisės. Jau daugiau nei 30 metų mes e, įteikėme Sakharovo premiją ir taip pagerbėme asmenys ir organizacijas, kurios gina žmogaus teisės. Penki Sakharovo premijos laureatai gavo ir Nobelio taikos premiją. Denis McVedge, Nadija Murat ir kiti. Žmogaus teisų savaitės surinkimas taip pat parodo, kad mums rūpi žmogaus teisės. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas kiekvieną dieną kovoja, kad būtų įtvirtintos visuotinio žmogaus teisų deklaracijoje įtvirtintos teisės. Daugybė da šių da organizacijų dalyvauja šiandien šiame renginyje. Dėkoju Jums už Jūsų darbą. Jūs esate mūsų teisų sergėtojai. Ir šiandien yra vaiko teisų diena ir šioje salėje yra nemažai vaikų ir jaunuolių, kuriuos aš ir norėčiau pasveikinti labai šiltai. Jūs esate mūsų ateitis ir mes norėtume tikėtis, kad ateitis bus geresnė nei šiandiena nes žinome, kad vaikai dar pernelik dažnai patiria smurtą, per daug iš jų yra veršima kovoti karo laukuose, daug kas yra per, e, patiria seksualinį smurtą, kad daug vaikų žūsta per karą. Ir jūsų dalyvavimas šiame renginyje mus primina, kad mes turime čia dirbti tam, kad užtikrintume, kad jūs turėtumėte šviesę ateitį. Ir šio, šiuose dideliuose ES namuose jūs visi turėtume turėti teisę dalyvauti e, priimant sprendimus vyriausybėse. Tai yra demokratija. Vienas, viena iš teisų, kurią turime jums užtikrinti, yra teisė naudoti pasaulinį tinklą saugiai, nepatiriant žalingo turinio žalos, nepatirdami ten jokio persekiojimo ir priekabiavimo. Parlamentas patvirtino naujas taisyklės, kurios bus taikomas YouTube'ui, Facebook'ui ir kitoms įmonėms, kurios kleidžia vaizdo ir audio medžiagą internete. Ir taip pat šios taisyklės leis geriau apsaugoti jūsų asmens duomenys. Gerbėmieji bičiuliai, Strasbūrė Strasbūr, praeitą savaitę mes patvirtinome paskutinį ES žmogaus teisų ataskaitą ir joje valstybės narės raginamos yra vieningai ginti žmogaus teisės ir žmogaus teisų gynėjus. Tai yra raginimas, kurį mes turėtume pakartoti visi kartu, turėtume jį prisiminti ir turėtume jo laikytis. Kristijana Azija Bibi ir kiti tautinių regioninių mažumų, religinių mažumų atstovai, kaip ir jį patiria smurtą. Ir mes turime užtikrinti, kad ir ne, uh, už ES ribų būtų apsaugoti tie, kas pirmosiuose gretuose gina mūsų teisės, tai yra žurnalistai. Žurnalistai turi už, uh, uh, padeda mums užtikrinti, turi dirbti la, uh, laisvai. Kalad Džemal Kašodžiai Karuana Galicija. Štai yra tik tai keli pavyzdžiai to, koks yra pavojingas šis e, darbas. Šiandien e, mes taip pat turėtume pagalvoti ir apie tai, kad daugybėje šalių vyrai ir moteris neturi vienodų teisų ir vienodų galimybių. Pernelik dažnai da, moteris negali naudotis pagrindinėmis savo teisėmis, jos yra ištumtos į visuomenės e, pakrašti ir dažnai patiria smurtą. Aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad Europos parlamentas ragina visas tas šalis, kurios dar neratifikavo Stambulo konvencijos dėl uh, uh, kovos su uh, smurtu prieš moteris, tą padaryti. Mes turime taip pat daug ką susitvarkyti ir pas mus savo namuose. Per daug moterų yra nužudoma, per daug moterų patiria smurtą, per daug moterų dažnai jaučiasi, lyg jos būtų nepilna vertės būtybės. Ir kartais net ir šio, šioje salėje taip būna. Venezuela. En ese país hay violaciones de derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias, malos tratos y restricciones a la libertad de expresión. Taip, taigi, taigi Europos parlamentas ir toliau sustiprins savo paramą Venecijos žmonėms, ypač žmogaus teisų gynėjams. Taip pat, e, kaip tai buvo padaryta, suteikiant Sakrovo premiją 17 metais. Taip pat norėčiau padėkoti buvus Čilės pirmininkui ir jungtinių tautų e, jung, jungtinių tokių žmogaus teisų komisarų Bačelėtų už tai, kad atvykote į mūsų e, renginį, brangus draugai. Ir pabaigai norėčiau pacituoti e, Teodorą Rooseveltą. Ir manau, kad tie dokumentai, kuriuose išdėstyti idealai, e, neturi svorio, nebent žmonės juos žino, supranta ir jais remdamėsi kelia reikalavimus. Taigi mes gyvename tokiame pasaulyje, kur kelia galvas populistai, veikia destruktyvios jėgos. Todėl daugiau negu kada reikia dėti pastangas tam, kad žmogaus teisų deklaracija taptų gyvų dokumentų, aktualių kiekvienai kartai. Mes visi galime ir privalome būti žmogaus teisų čempionais. Kreipiamės visus žmonės, įmonės, vyriausybės, organizacijas prisijungti prie mūsų ir taip užtikrinti, kad pasikeistų padėtis. ES ir toliau e, gins žmogaus teisės visame pasaulyje ir teiks paramą jų užtikrinimui. Dėkoju draugai, dėkoju už tai, kad atvykote į Briuselį. Lascio ora la parola all'alto. No, nu, dabar norėčiau suteikti žodį E, vyriausiasiai įgaliotiniai Federikai Mogherini. O po to išklausysime e, jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Guterres video kreipimasi. E, Dėkuoju Antonijo ir pirmiausia norėčiau padėkoti Europos parlamentui labai nuoširdžiai už tai, kad jūs nusprendėte kartu paminėti šią dieną. Mes pagalvome, kad uh, Būtų puiku surenkti visuotinės žmogaus teisų deklaracijos e, metinės e, kartu su e, rengiant kartu su universitėmis organizacijomis žmogaus teisų savaitę. Visos tos organizacijos labai daug dirbo tam, kad apsaugotų žmogaus teisės, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Uh, yra. E, e, Visuotinė žmogaus deklaracija buvo pasirašyta prieš daug metų, bet mes vis dar stengiamės, kad kiekvienas šios deklaracijos žodis virstų realybę. Didelė mūsų bendro darbo dalis yra atliekama nevyriausybinėse organizacijose. Todėl aš norėčiau iš širdies padėkoti Jums, atstovaujantiems pilietinės visuomenės organizacijas jums, kurie norite apginti žmogaus teisės. Jūs esate viso pasaulio draugai. E, kasdien dirbate svarbų darbą ir šiandien atvykote čia. Jūs esate mūsų darbo, ginant žmogaus teisės, e, esminė grandis. Skaitant deklaraciją, akivaizdu pasidaro, kad nuveikti dar reikia labai daug. Prieš 70 metų deklaracija buvo parašta, kad visi turi teisę į darbą ir į E, vienodą atlyginimą už tą patį darbą. Pripažįstama visų teisė į švietimą, e, ne e, priklausomai nuo rasės, lyties, etniškumo, socialinės grupės ir kitų elementų. Deja, deklaracija tuo metu buvo svarstoma labai svarbi E, nes e, mano valstybė ir daugelį kitų valstybių likus tik dviems metams iki deklaracijos pasirašymo žmonės gavo teisę balsuoti. Yra valstybių, kuriuose tik tam tikros socialinės grupės gali balsuoti. Tuo tarpu deklaracijoje yra labai aiškiai pasakyta, kad visi turi teisę dalyvauti valstybės valdyme. Žmogaus valia turi būti uh, vyriausybės ar valdžios pagrindas. Mūsų dar laukia ilgas kelias, kol sukursime visiškai integruojančią demokratiją, kol panaikinsime lyčių e, atlyginimų skirtumus, kol galėsime apginti visų orumą, nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos ar etniškumo. Daugelis iš jūsų esančių čia paskirėte visą gyvenimą siekdami šių tikslų ir esame jums už tai dėkingi. E, tuo tikslu, kai, tuo tikslu siekdami, kai kurie iš jų sudursi su smurtu, persekiojimu, e, įkalinimu. Tiek daug draugų, net ir mano asmeninių draugų dar ir šiandien yra kalėjime. Tiek daug jūsų draugų šiandien čia negali būti, todėl kad jie neteko laisvės, neteko gyvybės. Praėjus 70 metų po visuotinės deklaracijos pasirašymo žmogaus teisės negali būti suprantamos kaip savaime suprantamos. Čia mes visi susėdome tam, kad kolektyviai visi pasakytume, kad e, žmogaus teisėms iškilo naujos grėsmės. Yra pasaulyje žmonių, kurie teigia, kad žmogaus teisės yra atgyvenęs reiškinys, kad nacionaliniai interesai pagrindžia e, individuo ar kolektyvinių teisių e, paminimą, kad nacionalinis saugumas reikalauja tam tikrų teisių e, sustabdymo. Man atrodo, kad čia mes visi šiandien susirinkome, kad patvirtume, kad, prieš, kad taip nėra, kad viskas yra priešingai. Saugumas yra įmanomas tik tada, jeigu jis yra pagrystas visapusišku visų teisių gerbimu. Pilietinės teisės, asmens teisės turi būti garantuotos, nes tik tada mūsų visuomenė bus tvirta, saugi ir nepažeidžiama. Žmogaus teisų pažeidimas kiekvienu atveju yra mūsų nacionalinių interesų pažeidimas. Šiais metais mes bandome tai pademonstruoti praktiškai, e, žinodami konkrečių žmonių, tokių kaip jūs šią salėje, istorijas. Kai tik matome, kad prieš žmogaus teisės e, kyla grėsmė, turime imtis e, gynybinių priemonių žmogaus teisės dabar tampa abejotinų reiškinių ir mes turėtume galvoti, ką reikia daryti kiekvieną dieną, kasdienioje gyvenime, ką pakeisti, ką dar reikia nuveikti praėjus 70 metų po deklaracijos pasirašymo. Yra žmonių, kurie e, pradeda studijuoti. Tai yra svarbiausias e, pokyčių variklis. Yra žmonių, kurie nori prisidėti prie politikos gyvenimo ir leiskime tiem žmonėms dalyvauti politinėme gyvenime. Yra valstybių, net ir Europoje, kurios iš diktatūros perėjo prie demokratijos. Uh, Su 30 valstybių iš visų žemynų mes sutelkėme jėgas, kad pademonstruotume, jog pažanga žmogaus teisų klausimų vyksta visame pasaulyje. Ir tik mūsų ryšto, mūsų užsispyrimo dėka ir jūsų drąsos dėka mes pasiekime rezultatų. Ir aš esu dėkinga Mišel, nes mes New York'e bendroje asamblėjoje kartu pristatėme e, žmogaus teisų gynimo geruosius pavyzdžius. Tai parodė, kad ryštas, drąsa ir gera valia, bendra valia duoda gerų rezultatų. Mes pristatėme šiuos pavyzdžius, rodydami, kad pažanga žmogaus teisų klausimų yra įmanoma ir ji pasiekiama. Tokie žmonės kaip jūs suteikia vilties, kad ryt gyvenimas bus geresnis negu šiandien. Tai yra galių suteikimo, emancipacijos pavyzdžiai neteisybė ištaisoma, bendruomenė sustiprėja per pilietinių visuomenių organizacijas. Mergaitės, kurios gali atsisakyti e, ankstyvos santokos nepilnametystėje, susilaukia paramos. Migrantai gali būti e, priimti į naujas gyvenamasias vietas, kurias dabar jie gali vardinti kaip namais. Tik turim pripažinti, kad daug kur to dar nėra. Tiesa ta, kad žmogaus teisės ir toliau pasaulyje yra pažeidžiamas, įskaitant ir čia, Europoje Kai kuriuose valstybėse padėtis tik blogėja. Tačiau gera žinia yra ta, kad ir čia nėra nieko ne, ne, neįmanomo. Gera žinia ta, kad mes visi galime prie to prisidėti ir visi esame tuo suinteresuoti. Kiekvienas asmo, kiekviena valstybė, kiekviena institucija turi apsispręsti. Ir aš tikiu įkvėpimo gale, užkretimu, kuris gali paplisti kai pamatome gerų rezultatų, kai pamatome gražių pavyzdžių. Mes ES labai aiškiai apsisprendėme. Šis parlamentas e, pagerbė ir paremė tokius žmonės kaip e, Danis Mukvegas ir Nadė Burat. Ir tie žmonės susilaukė tada paramos, kai jos labiausiai reikėjo. Uh, tu per žmogaus teisų gynėjų paramą, umos programą mes padėmėme tokiam, tokius žmonės kaip jūs, kai jums ar jūsų šeimoms iškilo grėsmė kartu su visuomenė, o kartais e, užsidarę už uždarų durų e, siekiame, kad uh, pilietinės visuomenės aktyvistai, opozicijos lyderiai būtų išlaisvinti. Prieš kelis mėnesius tai padarėme Azerbaidžiane. Kiekvieną dieną mes e, to paties siekiame daugelėje pasaulio dalių - valstybėse, kurios yra arti Europos ir valstybėse, kurios yra labai toli nuo mūsų. Rugsėjo mėnesį mes sutelkėme jėgas su Islamo bendradarbiavimo organizacija. Pirmą kartą tai padarėme ir Junktinių tautų generalinė asamblėjome prieėmė rezoliuciją, pagal kurią yra įsteigiamas tarptautinis atsiskaitimo mechanizmas Mienmarui. Tai tik vienas pavyzdys, bet kaip Antonijų paminėjo, darbas tęsiasi čia, namuose. Europos visuomenė dar netobula, mums tenka prievolė reputacijos labui išlaikyti nuolatinį dėmesį žmogaus teisėms žemynų viduje. Būtų labai gerai, jeigu žmogaus teisų būtų galima pasiekti kartą ir visiems laikams. Deja, taip nėra, bent jau realybėje. Net ir gyvenime nieko negalima pasiekti kartą ir visiems laikams. Žmogaus teisės yra nuolatinė kova. Kiekviena karta, kiekviena karta turi ypatingą, neša ypatingą atsakomybę. Tokiais sudėtingais laikais, kaip mūsų laikai, mums tenka atsakomybė išvengti vienos klaidos. Negalime pasiduoti minčiai, kad ši deklaracija yra kitų laikų deklaracija arba kad aktuali tik tai keletai valstybių, kad tai yra praeities deklaracija. Deklaracija vadinama visuotinė dėl vienos priežasties. Visų pasaulio dalių atstovai susėdo ir susitarė dėl principų, kurie nepriklauso vienai kultūrai ar vienai civilizacijai Kaip tik tuo metu e, pasaulis ką tik buvo išbridęs iš didžiausios katastrofos karo ir europiečiams teko didžiulė atsakomybė. Ir visas pasaulis tada išdryso susitelkti ir rasti bendrą teisinę bazę po e, labiausiai greunančio karo istorijoje. Radome bendrą pagrindą išvengti ideologinių, religinių susiskaldimų ir susivienyti. Šiandien mes turėtume siekti ir toliau dirbti tokioje padvasėje. Turime siekti pasaulinės vienybės. Tai sieja mus žmonės visus. Nepriklausomai nuo mūsų įsitikinimų. Noriu priminti, kad Junktinių tautų visuotinė deklaracija e, Tarptautinis žmogaus teisų teismas ir visos taisyklės, kurias mes priimame, nėra e, apribojimas, nėra kliūtis e, pasiekti mums savų nacionalinių interesų. E, kai mes dirbame kartu, įvyksta priešingi dalykai. Tai yra bendras pagrindas mūsų bendram sambuviui. Ir mes tik tai turime apginti nacionalinius interesus, bet užkirsti kelią kitai katastrofai. Praėjo 70 metų ir mes turime toliau grįžti prie 1948 metų dvasios. Visuotinė deklaracija turi išlikti mūsų kasdienio darbo dėmesio centre. Ir baigdama aš noriu pasakyti, kad mes nekalbame apie metinės paminėjimą ar kažką panašaus. Visuotinė deklaracija išlieka manifestas, gairės ateičiai, kuriomis turi vadovautis ES ir visas pasaulis. Visiems dėkoju už kasdienį darbą, kurį jūs atliekate padėdami mums. Nepaprastai džiugu pasveikinti Jūs, pažymint 70-asias vieną iš iškiliausių, kada nors sudarytų dokumentų metinės, tai yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Tai yra kelrodis tekstas, kuriame išdėstytas ta mūsų vizija dėl žmog, žmonijos pažangos ir gerovės. Nuo 48 metų vis dėlto išliko daug spragų, kurias reikia užpildyti. Šiandieną e, pažydžiama žmogaus pagrindinės teisės, laisvės, demokratiniai principai ir teisės viršinybė. Taigi, e, su neapykanta užsipuolami pabėgėliai, migrantai ir mažumas. Taigi mes turime dėti pastangas e, visų žmonių labai. Tai yra pats savaime tikslas. Noriu padėkoti ES ir valstybėms narėms už jūsų tvirtą partnerystę, deda šias bendras pastangas. Grazie, la... Dėkoju. Dabar perduosiu pirmininkavimą. Da ponui Pansieri, kuriam aš beje norėčiau padėkoti už tai, kad jis labai svariai prisidėjo prie šio renginio organizavimo. Bene, grazie. Na kągi, dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui ponui Tajanį, Taip pat dėkoju generaliniam sekretoriui ponui Gutierės už jo žodžius ir dėkoju vyriausiai galiotiniai poniai Mogerinė už tai, kad jie pradėjo šį mūsų renginį pasakydami labai svarbius žodžius. Ir aš tikrai norėčiau tam tikrą pagerbti jų nenuilstamas pastangas siekiant apsaugoti visuotinas žmogaus teisės ir ir e, čia, ir sąjungoje, ir jungtinėse tautose. Man labai malonu yra pradėti šią pirmą mūsų diskusiją, kurioje dalyvaus tikrai garbus svečiai, kurie yra žinomi visame pasaulyje dėl savo e, darbo, ginant žmogaus teisės, vadinant teisingumą, žmogiškai orumą. Kaip jau ką tik buvo pasakyta, visuotinė žmogaus e, tei, su deklaracija įkvėpė daugiau nei 80 tarptautinių sutarčių dėl žmogaus teisų. Ir daugybė šalių konstitucijose yra paminėta tiesiogiai e, šį e, deklaraciją. Tai yra dokumentas, kuris yra išverstas daugiau nei penki. Yra e, labiausiai verčiamas dokumentas, egzistuoja daugiau nei 500 vertimų į vairias kalbas. Pastaraisiais dešimtmečiais mes matome, kad daug buvo padaryta siekiant apsaugoti ir skatinti žmogaus teisės, tą darė ir įvairios e, vyriausybės ir pilietinė vis, visuomenės organizacijos. Šios bendros pastangos yra gyvybiškai svarbios tam, kad mes galėtume kuo geriau apsaugoti žmogaus e, teisės. Ir reikia pasakyti, kad nepaisant to, kad buvo, didžiulė, buvo padaryta didžiulė pažanga, mažinant skundą pasaulyje nuo parai pastarojo amžiaus paskutinio dešimtmečio, Nelygybė šali, šalie, šalių viduje padidėjo. Ir net ir tuomet, kai nelygybė buvo sumažinta gan sėkmingai, vis tiek ji išlieka gan aukšta. Ir ši nelygybė, šis nelygybės iššūkis kelia grėsmę e, visuotiniai deklaracijų tvirtintoms teisėms. Ir todėl Aš manau, kad neligybės mažinimas ir žmogaus teisų apsauga yra dalykai, kurie turėtų žengti kojo kojon turėtume kovoti dėl jų kartu. Ir tai yra vienas iš pagrindinių 2020-2030-ųjų darnaus vystimosi darbo atvarkės tikslų. ES institucijos kartu su jungtinė, jungtinėmis tautomis dirba ko, kartu tam, kad sukurtų pasaulį, kuris būtų pagrystas tarptautinį teisę ir daugia šališkumu. Ir mes norime užtikrinti, kad mes turėtume privalomas taisyklės ir galėtume reaguoti į naujas, į šiandienus iššūkius. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie mūsų strateginius iššūkius ir užduoti štai tokius klausimus. Kodėl žmogaus teisės yra gyvybiškai svarbios nuolat besikeičiančiame pasaulyje? Kodėl svarbu yra apsaugoti e, žmogaus teisų gynėjus ir skatinti jų veiklą? kas yra žmogaus orumas ir kodėl jis yra svarbus. Kaip galima būtų geriau apsaugoti žmogaus teisės, visas žmogaus teisės, kaip ypač įveikiant neligybės iššūkį. Kaip galima būtų apsaugoti ir propaguoti tokią gyven, pas, pasaulio santvarką, kuri būtų pagrįsta taisyklėmis ir daug, daugia šališkumu. Kodėl labai svarbu yra užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė prisimtų didesnę atsakomybę ir kovotų su nebaudžiamumu. Uh, ir kaip galima būtų taip pat skatinti ir propaguoti teigiamą požiūrį į žmogaus teisės visame pasaulyje. Mes pakvietėme, kaip minėjau, labai svarbius svečius. Aš juos pristatysiu vieną po kito, kai jie pradės kalbėti. Ir pirmoji pasisakys e, Mišel Bašlė, Junktinių tautų vyriausiai žmogaus teisų komisarė. Subcommittee of Human Rights, Mr. Pierre Antonio Panseri. Mem... E, pone Panseri, gerbimi Europos parlamento nariai, 28 nacionalinių parlamento nariai, ekscelencijos komisarai, mm, biuro nariai, taip pat draugai iš nevyriausybinės organizacijų, bilinės visuomenės organizacijos, žmogaus teisės gynėjų draugai ir kolegos. Nepaprastai didelė garbė dalyvauti e, tokiame iškilme renginyje ir e, pasisakyti apie tai, kaip skatinti žmogaus teisės Europoje ir, sąjung, ir pasaulyje, sutinkamai su, su visuotinė žmogaus teisų e, deklaracija. E, Santa Cruz, mano m, mm, tautietis, prisidėjo prie šios deklaracijos redakcijos, jį kvitė cituosiu, tai iš tikrųjų išskirtinis istorinis įvykis ir buvo pritas e, sutarimas dėl vertybių, kurios e, yra ne e, valdžia esančiųjų sprendimo dėka. Ne, tai yra universali teisė, kuri užtikrina, kad žmonės nebus neišnaudojami, galės pilnai išvystyti savo visuomenę. Taigi deklaracijoje pripažįstama specifinė universali teisė. Ir, ir 70, procent, 70 pastarų metų tai buvo kelrodis švietimo srityje, siekiant taikos, dvaraus vystimosi, taip pat užtikrinant mažumų apsaugą. Taigi žmonės turi teisę gyventi laisvi nuo tironijos, nuo išnaudojimo, turėti teisę prie prieiti prie teisingumo pagrindinių paslaugų, mes e, te galime pamatuoti pasiekimus regione, kurie e, vos prieš kelius dešimtmečius buvo niokomi karų, holokausto ir kitų nelaimių. Taigi, iš tikrųjų, taip užtikrinamas nevaržmas teisingumo darbas, o taip pat e, užtikrinama teisės viršenybė, teisinis pagrindas. Taigi, nepriklausomos medijos, žiniasklaida, visuomenės organizacijos dalyvauja e, idėjų priekyvietėje, visuomenės tapo įtraukesnėmis ir išreiškia didesnę pakalbą. Kart kartais vis dėlto yra pažydimos žmogaus teisės ir jų pažydė yra persiekimi. Taigi e, žmonės daugelį šalių turi teisę apskusti tokius pažeidimus. Na, o vyriausybės vis labiau suvokia, kad jų pareiga yra tarnauti žmonių poreikiams, kai mūsų e, tėvai ir seneliai e, išgyveno neteisybės laikų. Dabar visame pasaulyje de, de, konstitucijose daromos nuorodas į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir ji yra įgyvendinama. Daugiau, mm, prieš 70 metų po karo buvo nustatytos tarptautinės sutartis ir buvo patvirtinti teisės viršenybės principai, buvo prisimti įsipareigojimai. Taigi, kiekvieną dieną savo darbe matau pasaulinius konfliktus ir kartais nelengva išvelgti e, teigiamų pusių. Tačiau buvo padaryta pažanga per tuos 70 metų. Deja, tenka dar daug padirbyti. E, taigi, brangus draugai, kolegos, žmogaus teisės kaip vertybė yra labai galingos. Na ir jų takoje ir toliau daromi teigiami pokyčiai. Tačiau vis dėlto vis labiau polarizuotame, kintame kontekste žymime 70-asias metinės. Taigi, taika bendros vertybės, tai yra tikslas, o konfliktai kelia kančias. Mm skatina žmonės bėgti iš savo namų. E, LGTB e, teisės, lyčių lygybė, Visą tai yra užginčiama, bet to mažėja pilietinė erdvė, o daugelis žmogaus teisų gynėjų yra sulaikomi, jiems grasinama ar jie netgi nužudima. O kalbant apie tradicinės vertybės, kai kas nori apriboti seksualinės sveikatos teisės. Na, ir per pastaruosius dešimtmečius padaryta pažanga dabar tarsi užginčiama netgi Europos Sąjungoje, kur labai stipriai ginamos žmogaus teisės ir vertybės ir iš tikrųjų, kur yra užtikrinta teismų e, nepriklausomumas, e, teisės viršinybė, žodžio laisvė, netgi ir čia, kai kur yra silpinamos šias teisės. Taigi iš tikrųjų daugybė kartu teko dėkoti pastangas tam, kad jos būtų stiprinamos. Taigi turime rūpintis, kad žmogaus teisės nebūtų silpninamos, nebūtų nubleškamas atgal, turime stiprinti įvairias mažmas, pavyzdžiui, Romų bendruomenę, neturtingus, žmonės su negale ir pasirūpinti, kad jų teisės būtų pilnai užtikrintos. Na, visame pasaulyje išaugo iš neligybė ir tai kelia grėsmę tūkstančio tikslų gyvenimų. Na, ir taip pat. Tarsi paminamas universalus pažadas užtikrinti visuotinės žmogaus teisės, o e, klimato kaita turi neigiamus pasiekmių ir žmogiškai, ir žmogaus teisų prasme. Manau, kad mes dabar kaip tik turime proga pabrėžti, koks svarbus yra daugiašalinis požiūris į šiuos tarpvalstybinius iššūkius. Tai yra proga priimti ir gyventinį sprendimus vadovaujantis labai aiškiais ir objektyviais tarptautiniais žmogaus teisų statymis. Kai kalbame apie migraciją, klimato kaitą, ekonominę ir socialinę lygybę, teismų priklausimumą, žodžio laisvę, masinę priežiūrą, dirbtinį intelektą. Visame šiame kontekste labai svarbu, kad būtų sudaryta sąlygos visuomenės dalyvavimui, sprendžiant šiuos ekonominius, socialinius ir kultūrinius iššūkius. Norint prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, jas mažinti, turime dirbti iš vien pagal tarptautinę teisę. Sistema egzistuoja ir ją vainikuoja sėkmė, matome teigiamų rezultatų. Šios sistemos tam tikri elementai patiria didelį spaudimą, tačiau jie išlieka ir toliau gerbiami. Vienas iš iššūkių yra užtikrinti, kad šie tarptiniai standartai būtų e, suprantamesni ir primtamesni politikos sprendimų formuotojams tam, kad žmonės kasdienime gyvenime galėtų pasinaudoti žmogaus teisę apsaugą, kaip minėjo pane e, Mogarinė ir kaip minėjo ir ponas Stavros Lavrinydis, mes esame įsitikinę, kad jeigu jau kartą turime kartais įvardyti tai, kas visiškai neprimintina, turime kartu lygiai taip pat pasidalinti ir įtikinančiamis geros praktikos pavyzdžiais, istorijomis, nes iš tikrųjų žmogaus teisų dėka e, užtikrinama pažanga, konfliktų prevencija. Na ir mes visi vyriausybės, parlamentai, pilietinė visuomenė, jungtinių tautų sistema, privatus sektorius, moteris, vyrai, vaikai e, turi suproti suprasti, už ką turime kovoti. Turime kovoti už tai, kad nebūtų diskriminuojami migrantai, pabėgėliai, mažumos. Mes turime taip pat stengtis užtikrinti, kad būtų e, kovojama su neapykantos kurstimu, kas visiškai nedara su orumu, su žmogaus teisėmis. Na, aš žvelgiu į Europą, kuri yra drasi, yra stipri ir toliau. E, remiasi savo pasiekimais ir dirba toliau. Tai yra Europa, kuri su giliu įsitikinimu gina žmogaus teisės, užtikrina socialinę pažangą, kas yra didžioji stiprybė, kuri e, pripažįsta, kad visų e, politikos. E, krypčių širdyje turi būti žmogaus teisės, kuris skatina dialogo kultūrą, kuris užtikrina kultūrinę pagarbą, kuri užtikrina, kad būtų užgirsti įvairūs balsai. Mes šiandieną taip pat pažymėme žmogaus teisų dieną. Todėl iš tikrųjų turime pasirūpinti, kad šio regiono pasaulio vaikai ir jų vaikų vaikai galėtų aukti tokiame pasaulyje, kur užtikrinama orumas, lygybė ir užtikrimas visų žmogaus, te, žmogaus šeimos narių teisės. Dėkoju. Grazie, grazie davvero. Dėkoju. Iš tikrųjų dėkoju už šios svarbius žodžius. Dabar norėčiau perduoti žodį Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė poniai Fatu Bensūda. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ekscelencijos, kolegos pranešėjai, pilietinės visuomenės nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau iš širdies padėkoti Europos parlamentui, visų pirma jo pirmininkui, ekscelencijai Antonijui Tajani ir žmogaus teisų pakomitečio žmogu, vicepirmininkui bei šio diskusijų dalies organizatoriui ponui Antonijo Panzerį už tai, kad mus suorganizavo šią konferenciją ir pakvietė mane pasakyti kalbą. Man didelė garbė jums pasakyti kalbą tokioje įspūdingoje auditorijoje ir aš žinau, kad jūs visi kartu esate geriausias e, visuotinio siekio įtvirtinti žmogaus teisės ir taisyklėmis pagristos e, pasaulio tvarkos puoselėtojai. Šiandien mes e, pažymė vieną iš svarbiausių šių metų metinių, įskaitant ir pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Kalbame apie e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-metį, taip pat kalbame apie genocido konvencijos metinės ir 20-asias Romos tarptautinio baudžiamojo teismo e, E, statuto metinės. Šiandien turime unikalią galimybę apžvelgti žmogaus teisų pokyčius, iššūkius, kurie mūsų iškyla, ginant ir stiprinant turimus standartus pagal tarptautinės e, teisingumo sistemos taisyklės, ginant žmogiškai orumą. Tuo tarpu, kai e, tarptautinių žmogaus teisų uh, teismas nėra žmogaus teisų teismas e, tiesioginiu to žodžio prasme. Jo reikšmė, ginant pagrindinės žmogaus teisės, negali būti nuvertinta. Po antrojo pasaulinio karo žmonija e, kėlėsi nuo katastrofiško nuniokiojimo ir išplitusio e, baisaus smurto. E, po tokių žiaurumų tarptautinė bendruomenė pradėjo e, visus raginti siekti teisingumo, siekdama užtikrinti, kad tokie žiaurumai nepasikartotų. Visi sutelkė jėgas siekdami geresnio pasaulio. Visi suprato, kad reikia ginti žmogaus orumą ir baigti nebaudžiamumo atmosferą. Iš to intensyvaus bendradarbiavimo išplaukė tarptautinės žmogaus teisų teisės e, įgaliojimai ir tarptautinės baudžiamosios teisės įgaliojimai. Praėjo 70 metų ir visuotinė žmogaus teisų deklaracija išlieka konstitucinis pagrindas tarptautinėms žmogaus teisų normoms. Baudžiamieji Nürnbergo ir Tokijo teismai e, sukėlė papildomą paradigmų pokytį ir e, sukūrė atskaitomybės už žiaurius nusikaltimus kultūrą pasinaudodami po šaltojo karo susidariusią skubos dvasia ir po siaubingų genocidų Ruandėje ir Jugos, būsio Jugoslavijoje buvo suprantama, kad reikia sukurti tarptautinį baudžiamąjį teismą. Buvo akivaizdu, kad kai žmogaus teisės yra paminamos tokiu plačiu mastu, e, jos e, negali leisti sukurti realios e, taikos. Tarptautinio baudžiamojo teismo taisyklės ir Romos konferencija 1998 metais leido e, suprasti, kad atėjo žiauriausių tarptautiniai bendruomeniai e, vykdytų nusikaltimų vykdytojų baudžiamumą. E, Tarp Europos parlamentas buvo labai svarbus, sukuriant politinę valią 10-20 duryje remiant Romos statutą ir jis labai rėmė Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimą ir jo veiklą nuo pat jo pradžios. Taip pat teisme dirba, teismui padeda 27 ES valstybės narės, kurios yra pasirašius Romos statutą. Tai labai svarbu, kadangi e, kaip greta nepriklausomo ir nuolatinio tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas sukūrė e, tarpusavėje priklausomos tarptautinės baudžiamosios e, teisingumo sistemos, sistemą pagrįsta papildomumo ir bendradarbiavimo principais. Tai yra pagrindiniai principai e, paverčiantis Romos statuto sistemą unikalią ir dinamišką. Ir teismas bei kiti veikėjai gali dar bendradarbiauti su skirtingais lygmenimis, dvišalių ir daugia šalių principų. Tarptautinis baudžiamasis teismas yra sistemos svarbiausias institutas ir mano biuras e, yra tarsi varomoji jėga. E, tai yra reikalinga tam, kad Romos statuto mandatas e, kovojant su neteis, neteistumu E, būtų įgyvendintas. Šiandienos pasaulyje žiaurūs nusikaltimai vis dar plinta ir matome, kad visose žemynuose susiformuoja daug žmonių kančių, gruonami miestai, nacionalinis turtas. Kiekvienais metais daugybė vaikų, moterų ir vyrų arba nukenčia, arba žūsta dėl neįsivaizduojamo smurto kartu su uh, greta kitų tokių baisių nusikaltimų kaip žmogaus prekyba. Šiame kontekste mano tarnyba vis labiau ir uoliau įgyvendina jai suteiktą mandatą ir šiuo metu mes svarstome e, žiaurumo nusikaltimus visose pasaulio dalise, nuo Ukrainos, Nigerijos kol, iki Kolumbijos, Venezuelos, iki Palestinos, Filipinų, Bangladešo, Mienmaro. Ir tokiu būdu mes siekime išsiaiškinti, ar ta padėtis e, reikalauja E, pradėti tarptautinį baudžiamą įtyrimą. Taip pat mes reikalaujame, kad nacionalinė valdžia tirtų nusikaltimus vietos lygmenių, kada tik įmanoma. Be to prašome, kad tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai suteiktų e, įgaliojimą pradėti tyrimą Afganistane. Be to mes ir toliau renkame įrodymus apie padarytus nusikaltimus Gruzijoje ir Burundyje. Mes kaip tik kūrėme prokuratūros tyrimo bylus Centrinė Afrikos Respublikoje, Libijoje, Ugandoje ir Dramblio kaulo krante. Tuo pat metu mes e, siekiame, kad e, Kongo Demokratinės Respublikos ir Malio nusikaltimų vykdytojai būtų nubausti. Greta dabar vykdomos veiklos mes e, turime arešto orderius 15 asmenų, e, kurie pagristai įtariami atlikę Romos statuto nusikaltimus. E, teismo E, įtariamųjų perdavimo teismui iššūkis išlieka labai rimtas ir tam mes turime sustiprinti bedradarbiavimą pagal Romos statutą ir e, teismų tyrimo ir, e, prokuro, ir prokurorinio tyrimo pastangos turi būti susiltos. Praėjusią savaitgalį tarptautiniam baudžiamam teismui buvo perduotas Centrinės Afrikos Respublikos nusikaltimų vykdytojo Jekatomas Jeka ir tai yra puikus pavyzdys Iš tiesų, tarptautinio baudžiamojo teisingumo vykdymas negali būti apsiriboti tik viena institucija. Mes e, tarptautinėme baudžiamajame teisme negalime likti vieni. TBT e, poveikis priklauso nuo politinio, diplomatinio, operatyvinio ir finansinio bendradarbiavimo ir paramos e, gaunamos iš pas, valstybių šalių ir partnerių. Bendravimas yra reikalingas tam, kad sustiprintume uh, E, visuomenės informatumą apie TBT ir kitas, kitus teisingumo mechanizmus. Bendradarbiavimas yra reikalingas tam, kad e, valstybės e, prisijungtų prie tarptautinio baudžiamojo teismo, kitų teisės viršenybės institucijų ir konvencijų. Bendradarbiavimas reikalingas tam, kad mes galėtume geriau spręsti smurtinių nusikaltimų nacionalinių lygmenių tyrimo galim, tyrimą vykdyti, įvertinti tyrimo galimybės. Uh, ir e, turime didinti bendradarbiavimą ir keistis patirtimi ir informacija. Tarptautinis e, baudžiamasis teisingumas yra pasaulinis projektas ir jo naudos gavėjai yra visa žmonija. Mes e, nešame bendrą atsakomybę už jo tikslų e, gyvendinimą. Tarptautiniai nusikaltimai prisitaiko prie globalizuoto ir skaitmeninio pasaulio, todėl ir mes turime tą patį padaryti. TBT keičiasi, kad tuos iššūkius atremtų ir prisitaiko prie šiolaikinės e, realijos. Pirmiausia, mes prisitaikome prie mokslinių ir technologinių įrodymų. Pavyzdžiui, kai buvo išduotas arešto orderis Mahmudui Alverfali. Mano tarnyba labai ženkliai pasikliovė vaizdo ir socialinės žiniasklaidos įrodymais, tačiau mes suprantame, kad padaryti galime dar daugiau. Labai daug organizacijų esančių šiandien čia yra sukaupusios unikalių žinių įvairiomis temomis tam tikrose geografinėse zonose, kuriuose dirba mano biuras teismo galimybės veikti plačiai vietoje yra ribotos, tačiau duomenys ir skaitmeniniai įrodymai, kuriuos surenka kitos organizacijos, kartais yra gyvybiškai svarbus mūsų darbo sėkmiai. Tai itin svarbu, kai mes kalbame apie bendradarbiavimą su atsakovais ir organizacijomis dirbančiomis vietoje iškart po įvykio. Stiprindami partnerystės ir keisdamės informaciją, tokiais atvejais mes galime užtikrinti, kad bus surinkta, surinkti ir išsaugoti svarbiausi įrodymai ir sutrumpinti laiko tarpą tarp tokių įrodymų surinkimo ir nusikaltimo vykdymo. Galų gale mes esame tarptautinė bendruomenė ir mums tenka atsakomybė koordinuotai veikti, kad būtų užkirstas kelias tolesniems pažeidimams ir patrauktume atsakomybėn tuos, kurie naudojasi baisiausiais baudžiamaisiais nusikaltimais. Ekscelencijos, ponios ir ponai, kai dabar galvojame apie 70 metų visuotinės deklaracijos galiojimo ir apie uh, tarptautinės baudžiamosios sistemos besiplečiančias sistemas, mes turime ir toliau įvertinti tai, kas yra padaryta. Mūsų laikais dabar jau yra visiems priimtina e, suprasti, kad visi žmonės turi natūraliasias teisės ir kiekvieno iš mūsų orumas turi būti apgintas. Mes daugiau nebesutinkame su tuo, kad baisiausių žmogaus teisų pažeidimų aukos turi tyliai kentėti. Mes daugiau nebesutinkame su tuo, kad tų šlikščių nusikaltimų vykdytojai galėtų išvengti teisingumą. Kaip ES vyriausioji galiotinė Federika Mogherini pati ką tik sakė, e, ir šių metų rugsėjo 13 dieną į tą patį sakė, kai aukos jaučiasi bejėgės, kai nusikaltimai yra nebaudžiami, kai susitikimai e, susitaikymą pasiekti yra žymiai sunkiau. Atskaitomybė yra būtina, kad gal, sukurtume pamatus taikai. Aš galiu su jie tik tai sutikti. Ji kvyreipėsi į mus visus, ragindama sustiprinti globaliasias institucijas ir sukurti stipresnį ir efektyvesnį daugia šalę sistemą. Iš tiesų, reikia organizacijų, kurios neapsiriboja ž, m, tam tikromis ribomis, bet kurios tarnauja žmonijos labui. TBT yra teisinė priemonė tarnaujanti visai žmonijai. Mes turėtume paisyti Romos statuto žodžių, kurio preambulė yra pasakyta, visi žmon, visus žmonės vienyje bendri ryšiai ir ta delikati mozaika gali subirėti bet kada. Jeigu bus įvykdomi e, masiniai nusikaltimai, kurie yra tarptautinio pobūdžio. Aš esu labai dėkinga už paramą, kurią Europos parlamentas šioje srityje mums jau suteikė. Dėkoju parlamento nariams ir visiems kitiems, kurie tiki tarptautiniu baudžiamojo teismu ir teisės gale kaip svarbiausia priemonė kovojant su smurtu ir ginant žmogaus orumą. Mūsų darbas nėra lengvas, bet kai mes siekiame pažangos, įgyvendinami savo svarbius mandatus ir išliekame vieningi kovodami su nebaudžiamumu, aš esu įsitikinusi, kad mes visi kartu galėsime sukurti pasaulį, kuriame konfliktų bus mažiau ir kuriame bus puoselėjama pagarba visiems gyventojams visose pasaulio kampuose. Dėkuoju uždėmesi ir aš mielai dalyvausiu toliau tolesnėse diskusijose su visais iš jūsų. Ačiū. Grazie, grazie. Dėkoju, labai dėkoju ir dėkoju ir jums už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį ES specialiajam įgaliotiniu žmogaus teisų klausimais ponui Stavris, Stavros Lambrinydis. Dėkoju, dėkoju, gerbiamasis Antonijo, dėkoju. Pirmasis pirmininkė, mėly bičiuliai, mes visi esame žmonės, nesame e, gyvūnai. Jūs negalite man įspirti, jūs negalite manęs nužudyti, negalite manęs mesti į kalėjimą. negalite elgtis su manim, lik aš būčiau gyvulys, vien dėl to, kad aš jums nepatinku. Ir taip yra dėl to, kad mums rūpi žmogaus orumas. Ir tai yra pagrindinis visuotinės žmogaus teisės deklaracijos atvirtintas principas. To dokumento, kuris buvo patvirtintas prieš 70 metų. Ir jis jūs pasvaldo bet kokią kultūrą, bet kokią religiją, bet kokį regioną pasaulyje, pamatysite kad Niekur pasaulyje nėra tokių vietų, kur žmogaus orumas nebūtų, iš, nebūtų pagrindinė žmogiškos egzistencijos vertybė. Tačiau yra tokių vietų pasaulyje, kur to, to visiškai nepaisoma. Žmogaus orumas nepatinka diktatoriams, populistams, stipriems lyderiams, kurie nori, kad jų žmonės e, elgtųsi taip, kaip e, jiems atrodo tinkama, kad institucijos, regionai elgtųsi taip, kaip jiems patinka. Ir tiems žmonėms nepatinka e, pakantumas, įtrauku, in, įtrauklumas, jiems, jie naudojasi smurtu, kad mes ne, visi neapkestume vieni kitus, kad mes visi žvelgtume vieni kitus kaip gyvuliai, kaip a, galėtų žvelgti vieni į kitus. Ar mes leisime jiems įtvirtinti jų pasaulio viziją? Europos parlamentas, ES sako, ne, neleisime. Ir tą sakome jau daugybę metų. Nepaisant to, kad taip pat nesame tobuli. Ir sakome, ne, nepaisant to, kad labai sunku pasaulyje yra propaguoti žmogaus teisės. Ir sakome, ne, nepaisydami to, kad tie, kas. Uh, ideologiškai yra nusiteikę prieš žmogaus teisės, politiškai yra, e, e, e, yra tikrai pasiryžę paneigti žmogaus teisės. Darosi stipresni. Kiek kartų aš esu girdėjęs, kodėl jūs, ES, kalbate apie gėjų ir lesbiečių teisės? Uh, Pažvelkite į visuomenės nuomonės apklausas mūsų šalyje. Šie žmonės mūsų žmonėms nepatinka. Pažiūrėkite, pažiūrėjau, tai, ką visuomenės galvoja apie mirties bausmę. 90 procentų žmonių sako, kad jie nori, kad būtų mir, mirties bausmė. Kodėl jūs kalbate apie vis, visus šios nemalonius dalykus? Gal pakalbėkime apie pinigus, apie tos dalykus, kurie rūpi visiems. Ir aš į tokias pastabas labai dažnai pasakau štai ką. Jei jūs norite kalbėti vieną apie pinigus, tuomet keliaukite kažkur kitur. Atsidūrite, atvykote ne, ne pas tuos. Uh, kas tai gali daryti. Mes išgyvenome da, pražutingą karą ir po 70 metų Prieš 70, 70 metų po to, kai buvo pasirašyta visuotinė žmogaus teisų deklaracija, mūsų regionas yra taikiausias, todėl kad mes nusprendėme, kad mes nieko nekursime, jei negalėsime to savo kūrinio pagrysti žmogaus orumu. Nes vis, visos kitos konstrukcijos būtų nepatvarios. Taigi, jeigu norite su mumis bendradarbiauti, jūs turėsite paisyti ir žmogaus teisų. Yra dar viena priežastis, kodėl taip turi būti. Todėl, kad, kaip Mišel sakė, visi tie žmonės, kurie visame pasaulyje persikiodami, uh, izoliuoti, gina žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir visi, kas tai daro, nenori vien apsaugoti vieną ar kitokią mažumą viename ar kitame regione. Ne, mes visi norime apsaugoti taikę ir galingą visuomenę. Nes atvirai pasakysiu, kiekviena visuomenė pasaulyje, e, visuomenė pasaulyje yra pagrista pirmiausia pagarba įvairioms mažumoms. Ar jūs čia atvykote dėl e, savo lyties? Ar jūs galite, kad tai teikia jums galimybę, jūs, jums teikia teisę įžeidinėti kitos lyties atstovus? Nes jūs, kai esate mažuma, jūs esate, galite būti ir mažumos atstovas dėl savo politinių pažiūrių, dėl savo lytinės orientacijos, dėl savo da, negalios ar dėl religinių įsitikinimų. Kai tik jūs galvojate, kad priklausote daugumai, ir jūs galvojate, kad galite dėl to elgtis su kažkuo, lyg tai būtų gyvulys, jūs pra, praverėte pragaro duris. Jūs paklojate kelią tam, kad ir, ir su jumis elgtųsi lygiai taip pat, nes ir jūs kada nors būsite mažumos at, atstovas. Federika Mogerinė labai teisingai pasakė, kad mes, Europos Sąjunga ir. Ir kitos šalės New York'e, visi nusprendėme nusiųsti teigiamą žinią. Kodėl? Todėl, kad tie, kas nori pažeidinėti žmogaus teisės, jau daug seniausiai mums sako, kad neįmanoma jų apsaugoti, nes niekas jų ne, nepaiso. Taigi palikite mus ramybėje. Jūs pažiūrėkite, europiečiai, pas jūs irgi ten ne viskas yra tvarkoj. Ir jie tą sako ne vien e, tam, kad pasakytų, kad ne, ne tam tą sako, kad spręskime bendrus iššūkius kartu. Ne, jie tiesiog nori pasakyti, jūs nekiškite mano reikalus, aš nesikišiu į jūsų. Ir jie nori, kad mes neapkestume vieni kitus. Mes norime, kad mes taip pat prarastume viltį, kad galima užtikrinti, apsaugoti žmogaus teisės kad žmogaus teisės nesvarbios, bet ne, žmogaus teisės e, tai yra svarbios. Kiekvienas žmogus šioje salėje gali jums papasakoti apie tuos pavyzdžius, kai pasaulis pasikeitė dėl žmogaus teisų. New York'e mes girdėjome daugybę tikrų istorijų apie tai, kaip buvo gerinama ekonominė padėtis, saugumas. Ar taika visuomenė ir tvirtinamas moterų teisės vien dėl to, kad buvo ginamas žmogaus teisės. Tuniso atstovai kalbėjo apie įstatymą prieš smurtą prieš moteris. Tai yra svarbus dokumentas. Burkino Farso atstovai kalbėjo apie programą, pagal kurią 90 nevyriausybinės organizacijos stebi, kaip prezidentas rūpinasi ekonominę gerovę. Uh, kaip jis užtikrina, kad nebūtų korupcijos ir kad e, e, ekonomikos augimas būtų e, tvarus ir kad tai neliktų vien popierioje, nes vyriausybė įsipareigojo. Vyriausybė su, pritarė tam, kad, ja, kad stebėtų jos, jos veiksmus. Vyriausybė nepabėjojo dirbti su, su pilietinė visuomenė. Uh, Todėl, kad suprato, kad būtent taip galima geriausia pasiekti ekonomikos vystimasi. Ir mes kartu su jungtinėmis tautomis New York'e dirbome. Ir aš kaip jūsų specialus įgaliotinis dirbau tenai tam, kad, mes, kad ir mūsų veiksmai būtų prižiūrimi. Mes įsipareigojame veikti daugia šaliai sistemoje, kuri yra pagrįsta teisės viršienybės principu o ne tų, kas nepaisų teisės e, e, principais. Teisės viršinybė. Toje salėje New York'e mes įsipareigojome bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis kiekvieną dieną, net ir tuomet, kai mes ne visuomet sutarėme. Ir aš galiu Jums patikinti, kad m, kad kiekvieną kartą, kai e, su manim nori susitikti pilietinės visuomenės atstovų, jie nori man pasakyti, kaip puikiai aš dirbu. Ne, paprastai jie man praneša, kad aš kažką darau negerai. Ir tai yra gerai. Aš galiu tam nepritarti, bet bent jau mes sukūrėme atvirumą atmosferą tose vietose. Ir, uh, tenai, ir tai leidžia mums bendrai galvoti apie taip, kaip mes galėtume e, tobulinti pasaulį. Toje salėje Mes įsipareigojome toliau gerinti žmogaus teisų padėtį. Niekas nėra tobulas žmogaus teisų srityje. Mėly bičiuliai, aš noriu perspėti mus visus dėl to, ką ba, a, blogi a, žmonės nori su mumis padaryti. Jie nori sukurti da, intelektinę da, a, pasalą mums. Ba, ba, ba, Jie sako, kad niekas tobulai nesilaiko žmogaus teisų ir todėl kažkaip mes visi esame netobuli, vienodai. Bet taip nėra. Taip, iš tikrųjų, niekas nėra tobulas žmogaus teisų srityje, bet yra skirtumas tarp tų, kas atsisakė nepriklausomų institucijų, nepriklausomų teismų, nepriklausomų žmogaus teisų institucijų, nepriklausomos žiniasklaidos, nepriklausomo parlamento. Nes šios institucijos reikalavo, kad vyriausybės geriau paisytų žmogaus teisės. Yra skirtumas tarp tokių vyriausybių ir, ir mūsų. Ir būtent todėl ES tiek daug laiko skiria tam, kad kritikuotų viešai ir privačiai tokias vyriausybės. Kodėl, būtent todėl mes kovojame su žmogaus teisų pažeidimais tose šalyse, kur jie vyksta, Ir būtent todėl mes bendradarbiavame su tomis šalimis, kurios nori, kad nori sukurti nepriklausomas savara, savarankiškus teismus, nepriklausomą savarankišką žiniasklaidą, kuri gali kurti de, vertę žmogus teisų srityje. O baigdamas noriu pasakyti štai ką. Savo pasisakymą pradžioje paminėjau, kad yra žmonių, kuriems nepatinka žmogaus teisės ir kurie nori mūsų skaldyti, kad nori, kad e, mes e, neapkestume vieni kitus. Mes turime tam pasipriešinti. Visi gali cituoti Mandelą ir aš galiu taip pat jį pacituoti. Mano citata būtų štai tokia. Niekas negimsta nekesdamas kitų. Jei jūs galima išmokyti nekesti kitų, jūs galima išmokyti ir mylėti. Mes mokame nekesti. Ta matome įvairiose pasaulio šalyse. Bet šioje salėje susirinko nevyriausybinio organizacijų atstovai, Europos parlamento nariai, vyriausybių atstovai, Sakarvo premijos laureatai. Ir jei mes visi po šio renginio įsipareigotume pasipriešinti tai neapykantos bangai, mes galėsime sukurti pasaulį, kur, kuriame bus daugiau meilės. Mes jau daugybę metų rūpinamės žmogaus teisėmis, norime, kad jos būtų tvirtintos e, teisės aktuose. Ir tai yra teisinga pasakyti šalims, kad jos privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų, nes jos pasirašė tam tikras deklaracijas, yra teisinga. Bet gal mes e, to proceso metu pamiršome kaip bendrauti su paprastai žmonėmis, kaip Mišelis sakė, kaip, su, kaip galima būtų pasiekti tuos žmonės, kad jie suprastų, kad tos vertybės papildo įstatymus. Tų įstatymų net ir ne, nebūtume, uh, uh, neturėtume be uh, tų vertybių. Ir aš gal, galiu aistringai kalbėti apie žmogaus teisės, nes aš noriu, kad meilės būtų daugiau. Aš neleisiu niekam mūsų, ne, a, a, a, neleisiu niekam kurstyti neapykantos. Mes negalime to leisti ir mes to neleisime. Dėkoju. Grazie, grazie Stavros. Dėkoju Stavros, dėkoju tau už tavo pasisakymą, o dabar aš norėčiau suteikti žodį Omely Orailį, ES ombusmeniai, prašau. Dėkoju, ponė Pancerė, gerbiami kalbėtojai, ponės ir ponai, man tenka didelė galbė ir bė pasisakyti šioje konferencijoje ir norėčiau padėkoti Europos parlamentui už kvietimą pasidalinti ombudsmeno perspektyvą, pažymint e, visų e, mūsų teisės dėl to, kad tiesiog esame žmonės. Šis dokumentas niekuomet neturėjo būti statišku ir jis keičiasi bėgant laikui. Ir jo straipsniai kinta, juo žvelgiama per naujų e, iššūkių, naujos tikrovės e, prizmę, tačiau jie niekuomet nepraranda savo pagrindinių teisių. E, principo. Taigi, e, ambicmeno biurai, kurie buvo kuriami per praėjusią šimtmetį visame pasaulyje, iš tikrųjų turi užtikrinti, kad būtų laikomasi deklaracijos teisių. Na ir ombudsmeno pareiga yra apsaugoti žmonės nuo valdžios, kai šį leidžia administracinius e, aktus ir įstatymus. Ombudsmenų biurų tvark dėka užtikrinama pusiausvėra tarp valdžios ir piliečių ir naudojant švelnėje jėgą užtikrinama pusiausvėra, o tose šalise, kur stiprus teisinės vir, vir, vir, valstybės principai, e, taip pat e, administracija sutinka laikytis ombudsmenų rekomendacijų. Taip, mes atspindime e, tai, kas numatyta žmogaus teisų deklaracijoje, o kartais mes perspime, kaip pavyzdžiui, yra nesilaikoma pagrindinių teisų. Kai kurie Europos ir pasaulio ombudsmenai turi galiojimus konkrečiai susijusius su žmogaus teisų e, užtikrinimu. Aš anksčiau buvau Airijos, o dabar Europos ombudsmenė ir paprastai esu nelinkus vartoti žmogaus teisų savokas, kai siūlo duodame rezoliucijos valdžios institucijom, nes patirtis rodo, kad nežiūrint e, geranoriškos retorikos, paprastai valdžios institucijos išgirdusios žmogų, žmogaus teisės iš karto pagalvoja, kad tai bus sudėtinga ir galbūt brangu užtikrinti. Taigi, paprastai kalbama administracinės, procedūrinės klaidas, nors galtinis rezultatas yra tai, kad žmonės netenka pagrindinių teisų, teisų į būstą, socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą ar kitas, kitą apsaugą, kuri turėtų būti teikiama pagal pagrindinį teisų deklaraciją. Aišku, daugelis e, čia minėtų dalykų patenka į valstybių narių, o ne ES kompetencijos rytį. Ir mano skundai yra kitokio pobūdžio. Neretai jie liečia skaidrumą, taip pat tai, jog ES teisės aktai leidžiami nepakankamai um, aiškiai, skaidriai. Taip pat jie liečia uh, procedūrinis žiningumas skaidrumą, kai yra tyriami ES teisų aktų pažeidimai. Jie liečia etinius klausimus, o taip pat ir ES pagrindinių teisų hartijos nesilaikymo atvejus. Tačiau, e, nors neretai jie ir neliečia kasdienio piliečio gyvenimo, tačiau jie visi mus liečia, jie mums svarbus, nors ne visada tai yra akivaizdu. Taigi per uh, Europos ombudsmenų tinklą, kuriam turiu garbės pirmininkauti, mes kartu su kolegomis kolegomis galime gilintis į šios klausimus tam, kad dirbtume Europos piliečių labai, pasidalintume gerosios praktikos pavyzdžių tarptautinių lygių. Pavyzdžiui, mes gilinamės tai, kaip Europos išorės sienos apsaugos agentūra Frontex ir Europos valstybės narės e, elgesi su prieklopšio prašytais, kai šie yra skraidinami į jų kilmės šalis ar trečiasis šalis. Taip pat aš dirbau su ombudsmeno tinklų kolegomis, bandėdami išsiaiškinti, kaip yra panaudojamos eksporto kreditų e, draudimai apsaugant investicijas nesaugiose trečiose šalyse. Mm, na ir labai svarbu, kad mūsų komercinės galimybės nereikštų suprastėjusių žmogaus teisų. Taigi mes su kolegomis tengiamės užtikrinti žmogaus teisų apsaugą tiek ES, tiek ir už jos ribų. Kartu mes su kolegomis gilinamės į tai, ar lobistinė veikla ES yra skaidri, nes akivaizdu, kad lobistinė veikla vadovaujasi savais interesais, kurie nebūtinai atitinka e, viešai interesą, nes tai liečia įvairias sritis, kaip kad um, skaitminė ekonomika, kas rytis ir galiausiai kartais e, žmogaus teisės nėra negerbiamos. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad e, reikia gilintis į tokius klausimus, e, kaip kad interesų konfliktai, santykiai tarp viešo ir uh, privataus sektoriaus. Tai turėtų būti 21 amžiuje vertinama kaip žmogaus teisų klausimai, nors ir taip, taip pažvelgime per jų prizmę. Na ir labai svarbu įvertinti, kokios yra sąstojos ir plobinės veiklos Bruselį ir, ir tabako pramonės ir galiausiai pasiekmių sveikatai arba lobinės veiklos ir automobilių prakti, gamybos e, sektoriaus praktikos, ko pasakoje e, dizelino emisijos buvo labai žalingos aplinkai ir sveikatai. Taip pat reikėtų pažiūrėti žiūrėti, kokia yra sąsaja tarp lobistinės veiklos ir finansinio sektoriaus reglamentavimo ir bankų, kas vėlgi gali neigiamai atsiliepti žmogaus teisėms. Taip, e, sprendimai primti Briuselį, Vašingtoną liečia žmonės visame pasaulyje, nors e, tas poveikis kartais yra nenumatytas ir netgi nepageidavimas. E, sprendimai primti JAV bankų sektoriai įtakojo 2008 metų bankų krizę, kas neigiamai atsiliepė daugybę žmonių gyvenimo abiejose vandenino pusėse. Europos bankai taip pat čia suvaidino suvaidino labai liūdną vaidmenį, jie investavo į nestabilę e, JAF nekilnojamo turto rinką ir to pasiekoje atsirado savotiška kilpa, kuri padarė didelę žalą abiejose vandenino pusėse ir turėjo labai neigiamų politinių, socialinių ir ekonominių pasiekmių. Taip pat dabar JAF atšaukimi aplinkosaugos įstatymai turės e, pasiekmių visame pasaulyje, nes klimato kaitos pasiekoje prastėja aplinka, žemės ūkio galimybės, žmonės priversti migruoti, tai kelia socialinę ir, poli ir politinį sprendimą. Ir tai akivaizdu dabar. Niekas nėra nuo to apsaugotas. Mes galime pagalvoti, kad tai, jog ūkininkų bendruomenės dėl klimato kaitos besivystančių šalise turi emigruoti, bet tai tikrai nesusijęs su mumis, vis, vis išsivyštame pasaulyje. Tačiau dėl to, kad trūksta išteklių, kyla migracija, kyla uh, civiliniai neramumai, daromas viešas spaudimas tose šalise, žmonės migruoja, atvyksta pas mus, kyla įtampa, taigi uždaras ratas ir niekas negali to išvengti. Labai svarbu kad uh, Tas faktas, jog visas pasaulyje susiję, apimtų ir tinklus e, užtikrinančius žmogaus teisų apsaugą, nes tikrai nieks nenuteiks, kad tai, kas vyksta vienoje pasaulio dalyje, galiausiai atsiliepia ir kitoje pasaulio dalyje. Mūsų biuras gilinasi į e, prekybos sutarimus tarp ES ir kitų pasaulio dalių. Turime pasirūpinti, jog tokie prekybos susitarimai neturėtų poveikio žmogaus teisėms šalyse labai toli esančius nuo Bruselėje. Lygiai taip pat E, žmonės, e, jaunimas iš viso pasaulio gali atlikti stažuotės išorės veiksmų tarnyboje. Ir mm, taip suteikiama galimybė įsitikininti, kad visi turi lygias galimybės, e, galimybę gauti vienodą atlygį pagal sutartis. Taigi mes turime užtikrinti, jog visų administracijų centre yra piliečiai ir kad būtų visiškai aišku, kokia yra santykis tarp viešo poreikio, viešo intereso ir privataus interesų. Taigi, mm, Ombudsmenų bendryje ir toliau deda didelės pastangas tam, kad būtų užtikrintas visuotinės žmogaus deklaracijų taikymas. Thank you, grazie. E, ora. Dėkoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį Patrikai Gaspar, atviros visuomenės fondo vadovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems esantiems tribūnoje ir kitiems, kurie prisijungs prie šios e, bendruomenės. Aš e, norėčiau padėkoti pilietinės visuomenės atstovams, kai esu čia. E, tam, kad E, e, e, atstovaudamas įvairias žmogaus teisų gynėjus, kol vienas iš čia esančių atstovų ruošėsi, turėjusių būti atstovų, turėjo atvažiuoti, jis buvo sulaikytas. Yra žmonių sakančių, kad uh, žmogus teisų gynėjai obsesiją tam tikrą patiria. Suda, rengiant žmogaus teisų deklaraciją, Levanor Roosevelt kėlė klausimą, kur prasideda uh, žmogaus teisės. Arti namų, smulkiose įstaigose, pavienio žmogaus gyvenime, kaiminystėje, kurie žmogus gyvena, e, jo bendruomenėje, fabrike ar biure, kurisai dirba. Ir mūsų biuras siekia paremti pilietinę visuomenę kad mes galėtumėm dirbti arčiau namų ir mes turime e, dirbti greta e, bendruomenių Sierra Leonėje, e, E, turim Čekijos Respubliką ir visur kitur. Kaip jau pasakyta, dabar išgyvename labai svarbų momentą žmogaus teisų gynėjams visame pasaulyje, bet šiuo metu žmogaus teisų vienybės elementas yra pažymtamas. Dažnai teisės yra vertinamas kaip abstraktus teisinis principas, o ne gyvybiškas elementas žmonėms gyvenantiems bendruomenėse tose mažose vietose. Politika tokiose valstybėse kaip mano e, įvyko brutalių pokyčių ir dabar netgi daugelį valstybių žvelgiame teisų priešininkų, kur anksčiau būdavo m, mm, aktyviai kovojama už pilietinės ir pilie, politinės teisės. Daugelį valstybių žmonės yra nusivylę, sako, kad globalizacija nesuteikia e, pažangesnių ekonominių ir socialinių teisų, kai kur net jas sugriauna. Represinės vyriausybės e, randa naujų argumentų, e, kuriais supamina e, žmogaus teisės e, įvairiose valstybėse narėse. Čia e, matome, kad yra naujų argumentų, kaip pažaboti žmogaus teisų gynėjus randama. Čia šioje salėje yra labai daug žmonių, valstybių institucijų ir remiančių teisų, teisų remimo patirtis yra įspūdinga. Šiandien mūs mūsų laukia vis tik tai milžiniškas iššūkis. Mums reikia naujos lyderystės ir vizijos jaunų žmonių, kurie užaugo su tvirtu juridiniu baisų pagrindu e, kartai bet jie nesupranta, kad tas teisės reikia nuolat puoselėti, nuolat saugoti. Mes taip pat turime tą viziją suteikti tiems žmonėms, kurie šiandien čia negalėjo ateiti, nes jie negavo vizos ar jiems yra uždrausta keliauti, arba dėl to, kad jie yra kalėjime, arba yra baudžiami už tai, kad pasisako tarptautiniuose renginiuose. Mes visi žinome, kad daugiau negu 300 žmogaus teisų gynėjų vien šiais metais buvo nužudyta bet aš norėčiau šiek tiek konkretesnių faktų pateikti. Šiandien aš čia atvažiavau ir sėdžiu tribūnoje Uzman Kovaliev iš Turkijos vardu. Jis e, e, mokslininkas, žmogaus teisų aktyvistas, kuris dabar yra uždarytas į kalėjimą už tai, kad gynė žmogaus teisės. Bet čia aš taip pat atstovauju 13 pietų Afrikos protestuotojų, kurie buvo prieš keletą metų uždaryti ir Afrikos konstitucinis teismas e, atkūrė jų laisvę ir teisę į laisvą, laisvus susirinkimus. Dabar, kai pažymime šias, šį 70-asis metinės, aš bijau, kad Dar daug yra pasaulyje politinių lyderių, kurie bijo kalbėti konkrečiai apie teisės. Jeigu jie tą padaro, jie tą daro dažniausiai tarptautinėse konferencijose, pasaulinio masto renginiuose, tokiuose kaip čia, bet e, retai kada kalba praktiškai sudėtingose pažeidimų vietose. Ir čia aš sakyčiau, kad e, dėl trijų pagrindinių poreikių reikia naujos vizijos ir naujos lyderystės. Pirmiausia, mes turime apginti teisės gynėjų teisės. Mes turime sukurti labai tvirtą politinę viziją teisėms, ypač tais atvejais, kai kai kurios vyriausybės dėl to pradeda jausis nepatogiai. Ir kitas dalykas, mes turime pakeisti terminologiją ir taktiką teisų atžvilgių. E, dabar suprantame, kad e, Yra labai daug bandymų pateikti pilietinę visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas kaip rimčiausią problemą, kuri e, sukeria, sukuria neteisingą atmosferą. Yra kaltinami studentų judėjimai, socialiniai judėjimai, e, jie yra įvardinami kaip užsienio agentai ir sakoma, kad juos reikia teisiškai apriboti. Aš bijau, kad kai kurios jėgos šioje teisų pusėje pavojingai papuolė į vadinamosius registracijos pastus. Tos pastangos daro žalą vyriausybei ir valstybių raidai, nes yra ribojama pasisakymo laisvė. Kalbėkime atvirai, aktyvizmui Rusijoje neiškyla pavojus dėl to, kad nevyriausybinės organizacijos neturi pakankamai valdymo standartų. Taip yra tik dėl to, kad uh, E, teis įstatymais yra draudžiama toms organizacijoms veikti. Kai kalbame apie Nikaragvą, supraskime, kad diskusijos dėl e, civilinės erdvės nėra uh, e, pagrystos tuo, kaip valdomos nevyriausybinės organizacijos. Greičiau jos yra pagristos prezidento Ortegos sprendimu atleisti studentus ir bausti protestuotojus. Vyriausybės bando uh, panaudoti kovos su terorizmu įstatymus ar pinigų plovimo įstatymus kaip predekstą užtildyti kritiškus balsus. Tarptautiniu mastu jungtinės tautos išlieka nepaprastai svarbios, nustatydamos standartus žmogaus teisų gynėjų apsaugai. Mane įkvėpė mūsų naujo jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio Michel, įgaliotinės Mišel Bertali darbas, jos e, pačios patirtis e, papildys e, jos veiklą tose, tose sudėtingose pareigose, tik jos pirmtakas e, komisijos narys komisaras Zeid baigamojo kalboje šių metų birželio mėnesį pasakė, mūsų bebaigiškumas, bebaimiškumas prilyksta mūsų užduoties mastui šiuo metu. Mes negalime slėptis, mes neturime ieškoti pasiteisinimų, mes turime drąsiai ginti žmogaus teisų gynėjus. Pagalvokime, uh, kas vyksta, kokios drąsos turi demonstruoti atskiri politikos veikiai, Europos parlamento kai kurie žmonės tai daro. Reikia ieškoti tarptautinių regioninių organizacijų, kurios yra ir čia atstovavimas, taip pat nacionalinių vyriausybių ir, ir privačių įmonių, kurios pademonstruotų lyderystę ir viziją paverstų realybę. Aš galėčiau išskirti keletą konkrečių būdų, kaip tą padaryti. Visų pirma, reikia uh, daugiau nušviesti savo veiklą, nes autoritariniai nevyriausybė paprastai e, bando e, vengti viešumos, vykdydama savo represinius veiksmus. Kitas dalykas, mes turime e, protekciją, apsaugą išplėsti ir apimti regionės ir tartautinės institucijas. Paprastai e, tarptautinės institucijos gali padėti pilietinėms visuomenės veikėjams, kurie yra persikėjami, gali juos e, kviesti į formalės partnerystės, reguliariai su jais diskutuoti. Mes žinome, kad kartais tai gali būti labai naudinga. Trečias dalykas, mes turim galvoti apie nuoseklų, principingą valdymą, lyderystę. Čia Europos parlamente mes kalbame ir žvelgime ES, kaip ji įgyvendins ES sutarties antrąjį straipsnį, jame numatytas vertybės, nuo žmogaus orumo iki teisės viršenybės, iki mažumų teisų. Kitos kadencijos Europos parlamentas turės uh, Ehm, priversti atsiskaityti ir naujusiomis komisijos narius už tai, kai jie 19 metais perims valdžią. Ir kitas dalykas, verslo lyderiai turi suvokti, jie turi būti mūsų gretose. Atsakingas verslas negali klėstėti uždarose visuomenėse, kur e, dominuoja grėsmė e, teisės viršenybė ir kur klesti korupcija. Verslas investuotojai turi kalbėti labai aiškiai. Praeisiais metais fondai ir nevyriausybinės organizacijos apie 40 milijardų JAV dolerių šiems tikslams išleidė, išleido. Ir aš norėčiau daugiau pakalbėti apie tarptautinius verslo, uh, verslo operacijas. Kalbame apie daugybę milijardų uh, išleistų šiam tikslui. Aš pastebėjau, kad reikia naujos vizijos kurios yra labai svarbios naujosioms, naujai kartai, kuria auga toje žmogaus teisų bazėje, bet mes turime suprasti, kad kasdien reikės ginti tas teisės. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad skaitmeninės kartos teisės taip pat yra pažeidžiamos e, ten, kur daugiausia laiko jie praleidžia interneto pasaulyje. Atviros visuomenės fondas tiesiogiai pats patyrė tai. Matėme, kokius išpulius per Facebooką buvo bandoma atlikti. Ekstremistai buvo pasitelkiami, kad būtų pasišaipama iš mūsų steigėjo Žoržo Sorošo ir jo remėjų. Mm, todėl dabar pats laikas e, kreiptis į tas platformas, kurios kleidžia informaciją. Jos privalo nekelti grėsmės demokratijai ir teisėms. Jeigu galima, tuo aš ir baigsiu. Tik tai norėčiau pasakyti, kad uh, rūmų, kuriuose mes esame dabar, reputacijai iškilo grėsmė. Europos žmonių balsas turi būti išgirstas, žmonių teisės turi būti išgirstos, ypač dabar, kai artėja 2019 metų rinkimai. Čia parlamente jūs prieimėte drąsų sprendimą prieš du mėnesius, kai balsavote dėl to, kad reikia peržiūrėti Vengrijos padėtį žmogaus teisų ir teisės viršienarės principų. Dabar valstybės narės turi pačios atsiskaityti už savo veiklą taryboje. ES žmogaus teisų veiksmų plano atnaujinimas 2019 metams turi pademonstruoti, kaip ES e, turi e, elgtis taip, kaip kalba. Baigdamas pasakysiu, kad mūsų kolektyvinė vizija e, turi apimti visuomenės, kurios yra saugios, teisingos, kuriuose nėra neligybės ir kuriuose yra gerbiama įvairovė. Tačiau vizija savaime yra nepakankama, mes turime pasinaudoti naujo taktiką, naujais darbo metodais ir tada visuotinės deklaracijos šimtmetis atspindės Eleonoro Roosevelto viziją, kad teisės egzistuos mūsų pačių namuose. E, Paverskime e, e, žmon, žmoniją žmogaus teisų lopšių. Non si può non essere d'accordo sull'idea Aš galiu tik tai pritarti Jums, kad mes turime visomis išgalėmis e, kovoti su politinio realizmo, realizmu. Taip iš tikrųjų būtent to ir sieksime. Dabar turime kelias minutės tam, kad Jūs galėtumėte išsakyti savo pastabas ir e, savo klausimus užduotumėt. Bet pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį Ivanai ir Elizai, dviem mergaitėm. Ir pirmiausia, Elizai sutikiu žodį. Aš esu Eliza iš Italijos. Esu susirūpinusi dėl to, kaip gyvena vaikai pasaulyje, Sirijoje ir Libijoje. Jie yra priversti pabėgti iš savo namų, iš savo bendruomenių ir daug jų žūsta. Jei aš atsidurčiau taip pat karo situacijoje, aš taip pat norėčiau surasti saugią vietą. Ir šiandien, kai mes minime visuotinę žmogus teisų deklaraciją, mes turime pri, prisiminti, kad visi, nepriklausomai nuo jų kilmės ir jų rasės, turi teisę gyventi taikoje. Ir aš norėčiau paklausti, Mišel Bešlė, kaip jūs ir jungtinės tautos užtikrinsite, kad tie vaikai, kurie šiuo metu kenčia, yra apsaugoti. Mm. Dėkoju. Ivan. Prašome. Mesdames et messieurs, bonsoir. Gerbėjai ponai ir ponios, labas vakaras. Neseniai internete perskaičiau straipsnį, kuris padarė man didelį įspūdį. Tai buvo straipsnis apie smurtą prieš moteris ir vaikus šeimose. Mane tikrai pritinkė tai, kad to smurto yra tiek daug ir kad daug kas apie tai žino. Ir kiek vaikai po to da, jaučiasi kalti dėl to, kas uh, su jais įvyko. Aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs dirbate įvairiose tarptautinėse organizacijose. Ką jūs darytumėt, jei jūs asmeniškai pažinotumėt vaiką, kuris yra patyręs smurtą namuose? Du labai aiškus klausimai. Ir dabar dviem minutėm, nedaugiau, galėsiu suteikti galimybę keturiems, penkiems kalbėtojams, nevyriausybinio organizacijų ar Europos parlamento atstovams. Ir pirmasis kalbėtojas yra Belgijos senato atstovas, atstovė, prašau. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pono, ponui Gaspar už tai, kad jis priminė mums apie Osmaną Kavalą, kuris jau metus kali kalėjime dėl to, kad jis norėjimo pritarti žmogaus, galėjo paremti žmogaus teisų organizacijas Turkijoje. Jo padėtis parodo, kad pilietinės visuomenės organizacijos Turkijoje susiduria su sunkumais ir kad tenai blogėja žmogaus teisų padėtis. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtina veik, užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp daugia šalių organizacijų ir parlamentų, Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų, ir pilietinės visuomenės organizacijų. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mane, man padarė didelį įspūdį tai, ką pasakė panos Lamrinydės. Jis pasakė, kad uh, jei e, žmogų galima išmokyti nekesti, galima jį išmokyti ir mylėti. Aš tą patį mačiau vakar, kai vienas e, Izraelio pilietis susitiko su palestiniečiu. Abu jie prarado e, savo vaikus šio konflikto metu ir jie susivienijo kartu su 600 kitų šeimų ir jie nori kurti bendrą ateitį. Aš tiesiog norėjau tą paminėti. Dėkoju. Eh, Dėkoju iš šaly Ibrahim žmogaus teisų centro atstovas. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad sutikėte man šią galimybę. Ir aš pirmiausia norėčiau paraginti ES visiškai gyvendinti žmogaus teisų gynėjų apsaugos strategiją. Mano regione da, su teisės, žmogaus teisų gynėjais elgiamasi bloginiais nusikaltėliais. Jie yra kaltinami da, pateikiant sufabrikuotus kaltinimus, jie atsiduria kalėjime, jie yra persekiojami. ES turėtų padaryti viską, kad kad e, būtų apsaugoti teisės gynėjai visame pasaulyje. Aš paminėsiu kelis vardus. Abu Khair, Raif Bedawi, dr. Mohamed Al-Qahtani, Saudi Arabija, Ahmed Mansour, and dr. Mohamed Rukun, United Arab Emirates, Nabil Rajab, and Abdel Hadi Al-Khawaja in Bahrain, and all other. Ir daugybė kitų sulaikytų žmogaus teisų gynėjų visame Persų įlankos e, regione. Jei mes jų neapginsime, nu, tai bus naudinga tik tero, uh, iš to išloš tik teroristai. Žmogaus teisų erdvė nebegali dar labiau trauktis, jau nebėra kur. Ir reikia rūpinti žmogaus teisėmis ne tik mūsų regione, bet ir kitur. Europos Sąjunga turėtų imtis iniciatyvos, o nereaguoti nes žmogaus teisų pažeidimų yra nepaprastai daug. Matome, kad žurnalistų žudome net ir o, o, valstybių daug. O, ambasadose. Jemenė mažinome, kas vyksta. Todėl labai svarbu yra nutraukti ginklų priekybą su Saudo Arabija. Mes tęsime savo taikų nesmurtinį pasipriešinimą, bet mums reikia, kad mus paremtų ES ir visos kitos institucijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Simona. Dėkoju. Simona Surijano, Italijos parlamento atstovė. Sì, si, salve, grazie. Dėkoju. Dėkoju, labai diena visiems ir dėkoju už šią galimybę Ir ryte, ir šiandien po pietų da, man teko garbė dalyvauti tikrai labai da, įdomiuose da, renginiuose. Minime 70-asias 70 visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės ir vis dar kalbame apie tai, ką dar reikia padaryti. Ir iš tikrųjų iššūkių, iššūkiai darosi vis sudėtingesni, nes pasaulis darosi vis globalesnis ir skaitmeninesnis. Ir tokiame pasaulyje apsaugoti tam tikrus principus yra nepaprastai sunku. Ir kartais pavyzdžiui, suvokti, kas yra teisinga, kas nėra teisinga, tai yra sunku. Italija gyvendina įvairias tarptautinės iniciatyvas pasaulyje gindama žmogaus teisės. Ir aš norėčiau pasakyti, kad atstovų du rūmai Italijoje skiria ypatingą dėmesį žmogaus teisėms ir mes pradėjome kelis tyrimus lyčių lygybės srityje, smurto prieš religinės mažumas srityje ir e, net gilinamės ir prie tarptautinę priekybą. Nes nepamirškime, kad labai dažnai tarptautinė priekyba gali paskatinti valstybės keisti savo nacionalinės teisės ir taip paveikti piliečių socialinės ir kitas teisės. Ir mes turime ir žmogaus teisų pakomitetį ir. Do, do, Mes taip pat jungtinėse tautose da, žmogaus teisų taryboje veikime labai aktyviai. Ir mes turime rūpintis ne tik žmogaus teisėmis, bet ir nepamiršti ir darbo pasaulio, ir, ir socialinės apsaugos sistemos. Ir Italija da, imasi priemonių šiuo metu tam, kad mes galėtume sumažinti absoliutų skurdą, kurį dar turim, kurio dar turime Italijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad turime užtikrinti, stengiamės užtikrinti galimybę patekti į darbo rinką, joje įsitvirtinti visiems. Kovojame ir su interesų konfliktais ir visos tos priemonės padeda mums geriau apsaugoti žmogaus teisės. Ir mes žengėme svarbius žingsnius į priekį, skalbdami informaciją apie tam tikras pagrindinės teisės ir suprantame, kad da, da, dirbti darosi vis sunkiau ir aš manau, kad ES vieningai turėtų pasisakyti už socialinės pilietinės teisės Europoje ir kad tai bus naudinga ir Italijai, ir kitoms valstybėms narėms naudinga, tai padės joms dar geriau rūpintis šiomis svarbiamis teisėmis. Dėkoju. Dabar kovos su mirties bausmės e, sąjungos e, atstovas. Dėkoju, esu SPM vykdomasis e, direktorius ir organizacija kovojantys su mirties bausme. Norėčiau tarti keletą žodžių apie visuotinio žmogaus teisų deklaraciją ir ką jį davė pasauliui. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija yra du pagrindiniai dalykai, mano manimu. Pirmiausia, tai davė pradžią žmogaus teisų standartizavimui, o antra, užtikrintas visuotinumas. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į deklaracijos trečią straipsnį. Ten nurodyti, kad kiekvienas turi teisę į gyvybę, saugumą ir laisvę. Taigi teisė į gyvenimą, gyvybę trečiame straipsnėje yra atspirties taškas mir, judėjimui, kurio tikslas yra panaikinti mirties bausmę. Taigi, pirmas iki buvo standartizuotas reikalavimas panaikinti mirties bausmę, o po to, po deklaracijos buvo sukurtas tarptinis baudžiamasis teismas, patvirtintas antrasis protokolas, po to Europos 6 ir 20 konvencija, o taip pat ir Amerikos konvencija ir kit... po to sekė daugybė kitų protokolų ir dokumentų. Norėčiau atkreipti dėmesį į viso... visuotinumo principo svarbą, kai kalba eina apie mirties bausmės panaikinimą. Tai yra visuotinė žmogaus teisė. Ir spalio 10 dieną lankiausi Kinijoje su kai kur intelektualais, teisininkais, e, o taip pat e, politiniais, ankstesniais politiniais kaliniais. Na ir visi žmogaus teisų aktyvistai Kinijoje kreipėsi mane su prašymu neleisti, kad Kinijos valdžios institucijos e, skleistų savo naratyvą, savo požiūrį į mirties bausmę. Jie tikrai prašė mus, kiek įmanoma, e, visur garsiai kalbėti apie tai, kad teisė į gyvybę, teisė į tai, kad būtų panaikinta mirties bausmė, teisė į žodžio laisvę. E, taip pat kalinių teisės turėtų būti, apie tai turėtų būti universaliai ir viešai kalbama garsiai kalbama Saudo Arabijoje, Kinijoje, JAV ar ES, kur tai bebūtų, visur galioja ta pati teisė į gyvenimą, į gyvybę. Taigi pažanga siekiant panaikinti mirties bausmę akivaizdai per pastarą dešimtmetį daug vis dar yra jungtinių tautų narių, kuriuose taikoma mirties bausmė. E, kitą vasario mėnesį, 27 dieną, šioje salėje e, bus inauguruotas kitas renginys, kurio tikslas yra panaikinti mirties bausmę. Vyks pasaulinė konferencija ir norėčiau pakviesti visus dalyvauti šioje konferencijoje, diskutuoti, kalbėti apie būsimą strategiją, kurios tikslas yra panaikinti mirties bausmę visi parlamento nariai, diplomatai ir aktyvistai mus sieja bendras tikslas. Ir be to ES bendrai prisideda prie šio renginio e, finansavimo Belgija, Luksemburgas, Šveicarija taip pat prie to prisideda. Norėčiau pas padėkoti parlamentui, o pabaigai pacituosiu savo Mandelos citatą. Taigi mano pirmoji Mandelo citata būtų Mandelos taisyklės, o antra citata būtų štai kokia. Mirties bausmė yra barbariškas aktas. Tai atspindi žvėrišką instinktą, kuris tebeslypi visose žmonėse. Dėkoju. Un minuto per Manfred Novak. Manfred Novak, vieną minutę turite, prašau. Vieną minutę turite. Uh, thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, mes visi girdėjome, kad žmogaus teisė ir virš, teisės viršenybė E, patyrė didžiausią krizę po antro pasaulinio karo ir žmogaus deklaracijų prieimimo. Tai yra susijęs su daug priežasčių, skaitant ir augantį ekonominę nelygybę, kurią ir jūs, ponė pirmininkė, kalbėjote. Tai kelia labai rimtą pavojų socialiniai mūsų de, uh, sanglauda ir demokratiškumai, dėl to atsiranda radikalėjimas, ekstremizmas, smurtas. Turime ginti žmogaus teisės, bet tai bus įmanoma tik tada, jeigu mes kalbėsime apie šios uh, daugialypės krizės įvairias priežasis. Mes turime iš esmės pakeisti ekonominę, socialinę ir e, pasaulio ir Europos politiką, kad mes tenkintume visuotinės deklaracijos uh, E, drąsius tikslus, kilmius tikslus. ES yra viena iš svarbiausių pasaulinių ekonominių veikėjų. Ji gali e, tapti lyderė siekiant tokių esminių pokyčių. Ir aš esu tikras, kad milijonai žmogaus teisų gynėjų pasaulyje tikisi, kad ES taps lyderė. E, E, išorės politika turi būti pagrista bendrosiomis vertybėmis, tačiau ES turėtų padaryti žymiai daugiau negu daroma iki šiol. Pateiksiu tik du trumpus pavyzdžius. Visų pirma, pažiūrėkime į lygybę, nedalomumą ir visų žmonių e, tarpusavę priklausomybę. E, šis šios temos turi būti sprendžiamos lygiai taip pat kaip ekonominės ir civilinės teisės. Vietoj to, kad mes kalbėtume apie socialinę neligybę, turim kalbėti apie ekonominę neligybę ir socialinio teisingumo turime siekti. Be to reikia daugiau investuoti į informacijos kleidimą ir žmogaus teisų vertybių ir demokratijos vertybių skleidimą į tų, kurie yra pamiršti širdis, kad sukurtume daugiau meilės, kaip sakė Stavros. Vadinasi, mes turėsime E, šviesti piliečius vadovaudomės ketvirtuoju su, subalansuotos plėtros tikslu. Turime dirbti su žmonėmis nuo iki mokyklinio ūkdymo įstaigų iki universitetų. Pasaulinis žmogaus teisų kompasas taps Europos parlamento partneriu ir mes džiaugiamės, kad jo veikla žmogaus teisų srityje ir švietimą šiuo klausimu plinta. Well, so much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man buvo pateiktas tiesioginis klausimas apie tai, ką reikia daryti, kad užtikrintume, jog vaikai būtų apsaugoti. Aišku, tai nėra mano tarnybos darbas, vien tik mano tarnybos darbas. Aš esu ir pediatrė pagal išsilavinimą, ne tik mama. Bet e, kad e, ir ką aš daryčiau, aš visuomet ginsiu vaikų ir moterų teisės, nes aš pati lyčių lygybės e, gynėja daug metų jau esu bet dirbti turime daugelį sričių, turime dirbti su vyriausybėmis. Vyriausybėmis turi padaryti viską, ką galima, kas, e, kad tarnautume vaikų geroviai, jų sveikatai, švietimui, rūpybai. Nuo pat uh, istorijos pradžios mes suvokėme, kad vaikai yra ateities karta, todėl mes turime apsaugoti, kad, jie, kad vaikai būtų saugomi, gerai maitinami, remami. Taip pat labai svarbu investuoti politiškai, socialiai šnekant į moteris, nes moteris yra labai svarbios, reikšmingiausios, aš sakyčiau. Aš nesakau, kad tėvai nėra atsakingi, teisingai mane supraskite. Aš noriu pasakyti, kad moterų įgalinimas visuomenė yra labai svarbus veiksnys, kuris leisų užtikrinti vaikų apsaugą. Aš pati su UNICEF ir kitais kolegomis labai daug dirbu, stengdamėsi užtikrinti realių partnerysčių, sinergijų egzistavimą. Jungtinių tautų sistema turi tarsi savo pasaulį. Mes kalbame apie gynimą, apie tai, kad turime suteikti balsą tiems, kurių balsas negirdimas, turime apie žmonių galimybių didinimą, kalbame apie techninį bendradarbiavimą ir techninės bendradarbiavimo galimybės. Bet mano nuomonė, mums tenka ir kitas labai svarbus uždavinys - šviesti vaikus ir vaikų teisės užtikrinti. Kartu su kitais mes galime sukurti sinergijas ir pasiekti geriausių rezultatų. Aš galėčiau valandų valandas kalbėti, bet laiko neužtenka, nes tai yra mano aistra. Turime užtikrinti, kad e, uh, 2030 metų tvarios plėtros tikslų darbo atvarkė būtų įgyvendinta. Ir mes turėtume užtikrinti, kad Katovicuose, Lenkijoje, uh, e, COP24 pasiektų gerų rezultatų klimato kaitai klimato kaitai sumažinti. Be to mes negalėsime užtikrinti geros ateities nei vaikams, nei kitiems uh, E, ir tie subalansuotos ir tos e, tikslai, kurių vienas iš ramščių yra žmogaus teisės, turi užtikrinti, kad vaikai nekentėtų. Ir čia aš kalbėsiu garsiai ir ne tik garsiai kalbėsiu, bet ir darysiu viską, ką galiu, kad taip atsitiktų. Ačiū. Grazie, thank you. Claude Moraes, presidente. Claude Moraes. Libe komiteto pirmininkas. Civili, publikė, tutto. Riguarda... Piliečių viešųjų teisų komiteto, visų kitų teisų. Much, uh, Antonio. Dėkuoju, Antonijo. Aš norėjau užsidėti savo dausinės, bet uh, supratau, kad tu sakėjai itališkai, taigi viskas gerai. Antonijo, mėly uh, kolegos, man tenka tokia gan neįprasta užduotis. Aš čia de, kalbu šiek tiek su škotišku akcentu. Aš suprantu, kad, suprantu, kad gal jūs šiek tiek vėliau nusijuoksite nes viską reikia pirmiausia išversti. Aš norėčiau Mišelį Bašlė kai ką paaiškinti. Mišelį, atsisės kažtai, kai ką tau, kažką tau noriu paaiškinti. Ir noriu paaiškinti, kodėl kalbu su škotišku akcentu. Gal aš norėčiau papasakoti, kada aš, pradėjau, kada aš susimašiau apie žmogaus teisės. Aš esu indų kilmės. Bet kai buvau vaikas 80-metėje, 78 metais su broliais buvome namuose ir staiga mano, mes gyvenome Sterling mieste Škotijoje ir tėvai mums pasakė, da, pas mus atvyks ir su mumis gyvens kuris, kurį laiką. Uh, keli žmonės ir jie su mumis turės gyventi, su savo vaikais. Ir pas mus atvyko pabėgėliai iš Čilės. Ir Mišel, iki to laiko aš nežinojau, kas buvo, kank, kas uh, reiškia kankinimai. Ir tuomet man tų Čilės šeimos vaikai papaiškino, kas tai yra. Ir Ir ponia Jandė man padovanojo vieną da, a, plakatą, kuris dabar yra pagamintas mano biure. Ir jame yra pavaizduota, pavaizduotas jų skausmas. Ir būtent taip susidūręs su pabėgėlis iš Čilės, aš sužinojau apie žmogaus teisės. Aš norėjau tiesiog tau tą pasakyti, dėkoju da, tau už tavo darbą. Ir jei yra žmogus pasaulyje, kuris supranta, ką reiškia žmogaus teisės, tai būtum tu. Ir aš tikiuosi, kad tu tikrai supranti, kiek, kokia gili yra mano padėka tau. Dėkoju. So, so Patrick said... Na kągi, Patrikas pasakė, aš beje pavėlavau, todėl aš pavėlavau ir paminėsiu Stavros Lambrinydės. Uh, Pavėlavau todėl, kad Antonio, kuris e, vadovauja e, žmogaus teisų pakomitečiui, kuris rūpinasi žmogaus teisėmis pas, visame pasaulyje, e, o mes, Piliečių teisų komitetas, rūpinasi žmogaus teisėmis ES viduje. Ir kai, kai kam gali pasirodyti, kad ES nėra žmogaus teisų problemo, bet mes nesiniai kalbėjome apie Lenkiją. Ir, Jūs žinote, tik, ko gero tikrai ir apie tai, kas vyksta Vengrijoje ir kitose valstybėse narėse. Ir kai Stavras Lambrinydis, kuris yra ES, šios ES įgaliotinė žmogaus teisės klausimais visame kitame pasaulyje, kalbėjo apie tai, kad mes turime susijęti savo vertybės ir, suvok, ir suvokti, kad uh, Pirmiausia, turime susitvarkyti ES namuose prieš e, sudarydami partnerystės su kitomis šalimis. Ir tą norime pabrėžti ir labai aiškiai norime būtent šiai auditorijai ir visiems, kas gina žmogaus teisės, tą aiškiai pasakyti. Stavros taip pat kalbėjo ir apie žmogišką orumą. Ir taip, mes negalėsime visi dirbti iš vien, jei mes neturėsime bendro vardiklio. Taigi tai yra labai svarbu. Labai svarbu to nepamiršti, kai kalbame apie žmogaus teisės. Ir Patrikas iš atviro fondo, atviros visuomenės fondo teiravosi, kurgi prasideda da, pagarba žmogaus teisėms. Nuo namų, nuo tų, kurie yra arčiausiai jūsų. Kolegos, matome, kad da, e, žmogaus teisės rytyje vis didėja problemų ir būtent dėl to šiandien esame da, susirinkome, būtent dėl to surengėme šį renginį ir aš norėčiau padėkoti ir užsienio reikalų komitetui, ir žmogaus teisų pakomitečio pirmininkui už šį renginį. Matome, kad, ne, kad žmogaus teisų savoka darosi pernelik aptaki ir atrodytų, kad niekam neaišku yra, apie ką mes kalbame. Atrodytų, kad žmogaus teisės jos kažkaip yra visur. Uh, ir visi už jas kovoja. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad aš esu gimęs Jemenė ir kai de, Jūs minėjote de, Jemeną, de, man suskaudo širdis. Taip, nes mes turėjome palikti šią šalį, dėl to, kad tenai prasidėjo karas, bet aš buvau labai mažas, labai jaunas, neprisimenu to, kas tenai vyko. Bet galiu pasakyti, kad žmogaus teisės šiandien E, žmogus teisės yra tokios svarbios, kad mes visi galime apie jas galvoti. Ir jeigu mes esame vertybėmis pagrįsta sąjunga, mes turime suvokti, kad visuotinė žmogus teisų deklaracija yra tas dokumentas, kuris turi būti aktuolus. Ja reikia atgaivinti, reikia suvokti, kad e, ją uh, e, galima praktikoje, realiai, realiam gyvenime taikyti. Ir galiu pateikti Jums pavyzdį, kad Graikijoje pabėgėlių stovykloje esantis pabėgėliai arba Nigerija. Nigerija es, pabėgėlių stovykloje esantis pabėgėliai arba Libijoje da, stovyklose laikomi sulaikyti asmenys. Ir aš juos mačiau, buvau su jais susitikęs ir žinau, kad jie yra kankinami, daug kas da, nusižudo tenai. Ir vis, iš, iš tų stovyklų atvykę žmonės visi yra žmonės ir jiems visiems taikoma visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Bet jie būna tokiose pasaulio vietose, kur užtikrinti, kad jį būtų taikoma, yra labai sunku. Todėl mes privalome tuo rūpintis. Visi, kas rūpinasi žmogaus teisėmis, ar tai būtų nepilietinės ne e, visuomenės organizacijos, e, nevyriausybinės organizacijos ar politikai, visi turėtume sutelkti pastangas ir aš norėčiau Jums padėkoti. Taip, aš ma, žinau, kad Jūs dirbote šiandien jau visą dieną, suprantu, kad Jūs visi esate jau pavargę, šis posėdis jau prasidėjo trečią valandą ir aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų darbą. Uh, kova už žmogaus teisės yra svarbiausias dalykas, bet ta kova turėtų tapti realesnė, praktiškesnė, konkretesnė. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dalyvavimą ir visų savo kolegų vardu. Aš dėkoju Jums, dėkoju Antonijo ir tau. Aš tikiuosi, kad ši diena buvo Jums naudinga ir kad Jūs pasisemsite tikrų, realių išvalgų. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija negali likti tik tai popieriuje. Tai būt, turi būti tos vertybės, kurias mes turime ginti kiekvieną dieną. Dėkoju. Grazie, grazie, una giornata che non è ancora. Dėkoju. Na, mūsų darbo diena dar nesibaigė, nes dabar mes turėtume perėti prie antrosios mūsų diskusijos ir kol mes ruošimės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 isto mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo eh, mrežu romskih eh,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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.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 Yeah. So, ladies and gentlemen. Gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau paprašyti visų susėsti. Aš esu Davidas Makalisteris, esu Europos parlamento narys ir man teko garbė vadovauti Užsienio reikalų komitetui, be to E, man taip pat yra nepaprastai malonu vadovauti antrai teminiai diskusijai, kurios metu mes kalbėsime apie tai, kaip žmogaus teisės galima užtikrinti e, globalių, nacionalinių ir regioninių mastų. Ko gero, daug kartų šiandien jau girdėjote, kad e, žmogaus teisės yra pagrindinė ES vertybė, kaip yra nurodyta Lisabono sutarties antrajame straipsnėje. ES ir Europos Sąjungoje ir ypatingai Europos parlamentas e, padeda tiem, kas e, gina žmogaus teisės pasaulyje, nes mes įteikėme Sakarovo premiją. Ir per tos premijos gyvavimo 30, 30 mečius penki Sakarovo e, premijos, premijos laureatams buvo teikta taip pat ir uh, Nobelio taikos premija, skaitant 2018 m. taikos premijos laureatus Sabė Murat. Ir... E, Gėbi. Mes taip pat tvirtiname žmogaus teisų klausimas įvairias rezoliucijas, veikiame taip pat uh, palaikom ryšius su kitomis pasaulio šalimis per ryšius su tomis šalimis delegacijomis ir dalyvaujame stebint rinkimus. Ir mes rūpiname žmogaus teisėmis visame pasaulyje ir žinome, kad ir pas tave turime daug ką, dar daug ką reikia padaryti. Turime užtikrinti, kad galiotų žmogaus teisų apsaugos mechanizmai ir taip pat, kad kiti mūsų veiksmai neprieštarautų žmogaus teisų principams. Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-osios metinės yra proga mums pasvarstyti apie tai, kokiu veiksmu reikės ateityje. Ir aš e, tikiuosi, kad e, mes galėsime šiandien e, produktyviai aptarti visus šios klausimus. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusius penkis mūsų svečius kad jie mums papasakotų, pateiktų savo perspektyvą apie tai, kaip galime ginti žmogus teisės šiame pasaulyje. Taip pat kalbėsime apie galimą sinergijos efektą ir apie taip, kaip galima būtų stiprinti nacionalinius regioninius mechanizmus ir jų sąsąją su taptotinė teisė. Visi mūsų prelegentai žino, kad jie turėtų neviršyti jiems skirtų dešimties minučių. Ir Tobijan Jaglend yra pirmasis mūsų kalbėtas, jis yra Europos tarybos generalinis sekretorius ir dėja jis negali dalyvauti šiame posėdėje. Jis kreipsis į mūsų per vaizdo įrašą. Asbeto Gasija yra mūsų da, Mūsų trečiasis kalbėtojas, kuris yra, man yra iš šitos pusės, yra profesorius Remingo Lumbu. Jis yra žmogaus ir, taut, ir uh, žmonių teisų Afrikos komisijos, komisijos narys. Toliau po, po to kalbės Katežina Gardabhadze, ji yra uh, e, SBO uh, e, Demokratinių institucijų žmogaus teisų biuro uh, pirmoji direktoriaus pavaduotoja. Po to kalbės profesorė Beatė Rudolf. Uh, Ji sėdi šalia pono Lumbu, jie atstovauja globaliam alijansui, nacion... Um, kuris subūrė nacionalinės žmogus teisų institucijas. Ir paskutinį kalbėtoją bus um, Toronto, uh, Toronto esančio Rierson universiteto profesorė ir teisininkė Pamela Palmater. Uh, Jei norite pasisakyti, prašome užpildyti specialią formą, kurią galite, specialų blanką, kuris galite rasti savo plankose ir galite ją perduoti mums per tvarkdarius. Ir dabar parodysime jums Torvado Jaklando vaizdo įrašą. E, manau, kad e, šis renginys Europos parlamente yra surinktas labai laiku, pažymimos 70-osios visuotinės žmogus teisės su deklaracijos metinės. Ši deklaracija buvo paskapta pasibaigus antrą antrajam pasauliniam karui ir pirmas sėkiai joje buvo įvardytos pagrindinės žmogaus teisės, kurios visuotinai turi būti ginamos. Praeis vos dviems metams va, Europos taryba patvirtino Europos žmogaus teisų konvenciją. Tai Taigi buvo sukurta unikali visą žemyną apimtinti bendra garantijų ir teisų sistema. Visą tai vardyta visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje ir įgyvendiname per Strasbūro žmogaus teisų teismo sprendimus. Ši konvencija ir tolimesnis sutartis pakeitė Europai gerą pusę. Taigi vienodos teisės santokai ir nesantokoje gimusiems vaikams, to paties, tos paties lyties porų ne kriminalizavimas, mirties bausmės panaikinimas ES. Šie dalykai nenutiko atsitiktinai, jie nutiko dėl to, kad e, buvo puoselima žmogaus teisų kultūra, kuri tapo įstatymų pagrindu. Taigi mes galime šiandieną ypač pasidžiaugti išskirtinę pastarystę su ES. ES neretai pasinaudoja ES tarybos išvadomis kaip pagrindu um, žmo, žmogaus teisų, demokratijos ir teisės viršinybės teisės aktams. Mm, taip pat e, vado, Europos taryba savo ruoštų prisideda prie bendrų bendradarbiavimo projektų finansavimo. E, mes mus jungia bendros vertybės kartu su ES 28 valstybėmis narimis. Šiandieną jūrų Europoje nacionalizmas, populizmas kelia pavojų daugišališkumo principui, mūsų institucijoms, mūsų labai svarbioms bendroms verty, vertybėms. Todėl tegul ši žmogaus teisų savaitė te būna proga dar sėkmingiau reikia atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą, kuris vyksta tarp mūsų, tarp vyriausybių, tarp pilietinės visuomenės, bet kartu tai bus proga garsiai įvardyti, um, ko buvo pasiekta žmogaus teisų apsaugos dėka Europoje ir valstybėse narėse. Taigi žvelgime į priekį, nežvelgime atgal. Norėčiau palinkėti Jums sėkmingos konferencijos ir uh, produktyvios žmogaus teisų savaitės. Okay, that was Kągi, pasisakė Tvobor Jagland. E, Išklausime video pranešimą ir dabar norėčiau suteikti žodį Joel Hernandez Garcia. Dėkoju, ponė Mekelisteri, gerbiami draugai, e, kolegos iš podimo. Amerikos žemynų žmogaus teisų komisijos e, vardu dalyvauju šiandieną pažinint 70-asias visuotinių žmogaus teisų deklaracijos metinės. Taigi norėčiau išsakyti tarp Amerikinės komisijos pripažinimą Europos parlamento darbui, skatinant žmogaus teisės tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Šiandieną žymime 70-asias visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinė, o Amerikos žemynuose mes taip pat žymime 70-atis Amerikos valstybių organizacijos įsteigimo, o taip pat Amerikos žmogaus teisų ir e, pareigų deklaracijos metinės. Per pastruosius 70 metų universali tarp amerikinė žmogaus teisų sistema e, buvo plėtojama ilgia grečiai ir abi sistemos viena kitą papildė. Mūsų regioninė sistema remiasi jungtinių tautų standartais ir normomis. Taigi Amerikos žemynų kaimynų sistema palaiko nuolatinį dialogą su jungtinių tautų organais. Na, o tai, kad buvo įsteigta ši organizacija, buvo sukurta žmogaus teisų darbo atverkė, tai yra um, kelrodžiai, rengintis Francisko konferencijai Meksikoje susitiko čia patikūta Meksikos mieste 45 e, metų Na ir tikslas e, Amerikos valstybių vyriausybėms, šalims e, sudaryti galimybės e, aptarti bendrą dalyvavimą busimoje organizacijoje. Na ir buvo patvirtintos universalios žmogaus teisės ir be kita ko buvo nuspręsta sukurti bendrą teisinį komitetą, kuriam buvo pavesta parengti tarptautinių žmogaus teisų ir pareigų deklaracijos projektą, kuris turėjo būti patvirtintas kaip konvencija. Taigi, tarp amerikinėje konferencijoje buvo patvirtintos Amerikos žmogaus teisų konvencija. Taigi, tarp amerikinė sistema e, antrojo pasaulinio karo yra pabaigoje, kito labai e, greitai, ypač po to, kai pradėjo veikti jungtinės tautos. 20 Amerikos valstybių susitiko Bogotoje, Kolumbijoje 48 metų balandžio mėnesį ir buvo patvirtinta patvirtinta Amerikos valstybių organizacijos karta, tai yra vadinamoji Bogotos karta, o taip pat e, Amerikos e, taikių sprendimų sutartis, tai yra Bogotos paktas. Taigi, buvo priimti regioniniai įsipareigojimai dėl žmogaus teisų apsaugos, o taip pat buvo sudarytas bendras pilietinių, politinių ir ekonominių teisų katalogas. Tuo pačiu Amerikoje deklaracijoje yra doktrina, kurios tikslas yra užtikrinti žmog... piliečių teisės. Na ir tai kitokia koncepcija. Ne valstybė užtikrina žmonių teisės, ne žmogaus teisės yra universalius ir prigimtinės. Ir pirmoje e, preambulėje straipsnėje pasakyti, kad e, visi žmonės turi teisę gyventi ore, pasinaudoti savo teisėmis ir jie turėtų elgtis vienas su kitu kaip broliai. Todėl Amerikos valstybės pripažįsta, kad e, jeigu valstybė, narė, valstybė leidžia statymų šioje srityje, ji nesuteikia teisų, ji pripažįsta teisės, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo valstybės narės. Taigi, mm, per penktąjį e, konsultacinį susitikimą su Čilėje 59 e, metais buvo patvirtinta rezoliucija, kuris susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, jis e, tarp amerikiniam teisininku organai pavedė į užtikrinti konvencijos įgyvendinimą. O antra, jie patvirtino, kad buvo patvirtinta konvencija ir joje numatyta pareiga tvirtinti tolimesnės e, konvencijas. Amerikos konvencijos rinkimas užtriko dešimt metų. Vyko tarptautinis konventas skirtas civilinėms ir politinėms teisėms. Tarptautinis konventas 66 metais gruodžio mėnesį e, bent derantis su jungtinėmis tautomis patvirtino šią konvenciją. Ir e, Amerikos valstybės įvertino, kaip dera universalios priemonės ir šiame pusrutulėje numatytos konvencijos teisės. Vėliau tarp amerikinų tarptautinė specializuota konvencija skirta žmogaus teisėms, kuri vyko San Jose, Kostarikoje, patvirtino 69 metų lapkričio 2 dieną Amerikos konvenciją. San Jose paktas įsigaliojo 78 metų Liepos 18 dieną. E, įvykdytos 11 privalomų ratifikacijų. Pirmiausia, šioje konvencijoje yra numatytos valstybių pareigos ir pavienių asmenų teisės, o antra, jos antroje dalyje e, numatyta, kas turi būti saugotina. Ir taip pat e, numatyta, kad bus kompetitingi organai sukurti, kuriuos bus kreipiamasi su skundais. E, tarp amerikinėje žmogaus teisės sistemoje yra du organai. Tai yra amperinkinė komisija ir žmogaus teisų teismas. Komisija yra pagrindinės organas, o teismas yra um, organas sukurtas pagal konvencijos sistemą. Mes pasikėsėme įkvėpimo iš pirminės europinės sistemos. Numatėme du institucinius mechanizmus. Pirmiausia, pirmoje instancijoje komisija išklauso skundus ir jeigu nėra sprendimo, tuomet komisija turi teisę patraukti į teismą nusikaltusias valstybės. Jos. Na ir E, komerkos konvencijoje ir kitose sustarimuose numatyti galiojimai komisijai. Komisija dirba trim pagrindais. Pirmiausia, e, yra vertinama žmogus teisų padėtis e, Amerikos žemynė, vykdoma tekstinis bendravimas. Šis organas yra unikalus, jis susideda iš septynių komisarų, taip pat jam padeda vykdomasis sektoriatus ir jis turi kompetencijas 35 valstybės narise. Ir Jis e, gina moterų, migrantų, vaikų ir nepilnamečių e, čia buvių e, teisės, LGTP ir e, žmonių su negalė teisės. Be to komisija turi du specialius e, pranešėjus. Pirmas dėl žodžio laisvės, o antra dėl socialinės ir ekonominės kontrolės bei aplinkosauginių teisų Per, per ticijų e, sistemą šis organas vykdo savo užduotį. Na ir komisija taiko prevencinės priemonės tam, kad būtų apsaugota į pavojų patekusių žmonių gyvybę. Taip pat e, taikomas priemonės pagal konvencijas e, sutinkamai su mandatu tam, kad būtų apgintos žmogaus teisės. Be to komisija turi um, E, taikinamus įsigaliojimus tam, kad skundai būtų išspręsti e, e, staigiai. Taigi bet kokie asmenys ar asmenų grupės, bet kokios nevyriausybinės organizacijas, kurios yra teisiškai pripažįstos vienoje ar 35, iš 35 šalių narių, gali kreiptis į šią komisiją. Tik, tais, e, tik tos šalis, kurios priklauso komisijai, turi teisę su bylomis kreiptis į komisiją. Ir po to, kai komisija iš išsime savo įgaliojimus, galima kreiptis į teismą. Ir galimybė kreiptis į teismą priklauso nuo komisijos sprendimo dėl skundo tinkamumo. Na ir aišku, jeigu skundas atitinka reikalavimus, jis perdamas teismui teismas turi tiek ginčių sprendimo, tiek ir patariamą jurisdikciją. Kai kalba eina apie patariamą jurisdikciją, ko teismas atsako į valstybių narių e, prašymus ištirti situaciją, na, taigi, ko teismas pagal patarimą jurisdikcijai atsako į valstybių narių uh, užklausimus sutinkamai su konvencija ar panaudomas tarp amerikinės priemonės. Šiuo metu teismas yra pasvel, paskelbęs 20 keturias patariamasis teisinės nuomonės dėl skirtingų klausimų. Taigi ši, šios priemonės, o taip pat ir teismo praktika leido parengti žmogaus teisų apsaugos standartus Nors, aišku, reikia gerosios praktikos elementų, vis dėlto e, tarp amerikinė žmogaus teisų e, teisė žengia į priekį, remiantis komisijos ir teismo sprendimais, kurie neapsiribo vien tik tais teisinių bylų interpretavimu. Taigi buvo taikoma progresyvi interpretacija, kai kalba eina apie. Uh, žmogaus teisės. Taigi šiuo požiūriu teismas yra nusprendęs kad interpretuojant yra pirmiausiai vertinamos kinčiašios sąlygos, bet to yra numatyta, kad negalima pasitelkti kitų tarptautinių standartų interpretavimų tam, kad būtų apribojamas pagrindinės teisės, bet to mm, interpretavimas yra skirtas tinkamiausiam nuostatų taikymui. Taigi Amerikos valstybėms pavyko per 70 metų užtikrinti, kad būtų sukurta patvari žmogaus teisų apsaugos sistema. Pagal dabartinius įgaliojimus komisija ir e, teismas mm, gali taikyti specialias procedūras primant įvairius sprendimus. Na ir tikrai reikia pasidžiaugti nuolatiniu bendradarbiavimu tarp komisijos ir jungtinių tautų sistemos. Tai buvo padaryta uh, per bendrą deklaraciją, kurio pasirašė 14 metų lapkričio mėnesį vyriausiasis žmogaus teisų galiotinis ir tarp Amerikinės komisijos atstovai. Taip pat yra sukurtas mechanizmas skirtas bendradarbiavimui su jungtinių tautų žmogaus teisų komisija, tam, kad būtų keičiamas patirtimi bei vykdoma bendra veikla. Na, o šiuo metu tarp tarpame tarp Amerikinė komisija atvyko į parlamentą tam, kad primintų universalį, visuotinę žmogaus teisų prigimti. Na ir e, Amerikos valstybės dar sėki patvirtina, jog jos tiki pagrindinėmis žmonėmis teisėmis, žmogaus verte ir orumu, vienodas moterų ir vyrų teisės, o taip pat jos yra pasiryžusi skatinti socialinę pažangą, užtikrinti geresnį gyvenimo standartą ir laisvę. Ačiū profesoriu Garcia. Nuo Amerikos einame tiesiai link Afrikos. Prašom, profesoriau Lumbu. Labas vakaras visiems. Aš, aš visų pirma noriu padėkoti šio dialogo organizatoriams ir Afrikos komisija čia buvo pasikviesta. Aš atstovauju e, šiai organizacijai garbingame Europos parlamento e, posėdėje ir aš atstovauju uh, E, institucija atsakinga už žmogaus teisės. Ypač e, dėkuoju Antonijo Tajanį, kuris atsiuntė man kvietimą. Taip pat komisijos e, komisarui Stavros Lamrinydės noriu priminti, kad Afrikos sąjunga yra organizavusi 103 sesiją, per kurią buvo pažymėta žmogaus teisų deklaracijos data. Taip pat mes pasikviesime labai daug nevyriausybinio organizacijų, kurias nuolat kviečiame į savo sesijas ir E, jos aktyviai dalyvauja Afrikos komisijos darbė. Prieš pradėdamas dirbti, aš norėčiau e, kalbėtis, viršau, aš norėčiau e, išreikšti pagarbą darbui, darbams, kurį esu nuveikė. Um, nevyriausybinės organizacijos redaguodamas deklaraciją. Ir aš norėčiau parisdėmėti keletą pavardžių. Pavyzdžiui, Renė Kesan iš Prancūzijos, Čang iš Kinijos, Fernandeus iš Belgijos, kuri šiandien mus priima, Santa Cruz iš Čilijos, Charles Malik iš Libano, Madame Franklin Delano Roosevelt iš Junktinio Amerikos valstybių ir John Humphrey iš Kanados. Jie yra atsakingi už deklaracijos e, prisidėję prie deklaracijos gimimo, kaip ir visais atvejais. Uh, E, Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-metis mums suteikia galimybę e, pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas buvo pasiekta ir e, ko trūkumus, kurie pastebėti įgyvendinant šią žmogaus teisų apsaugos visuotinę deklaraciją. Ji leidžia mums prisiminti, kokios yra tikrosios mūsų vertybės ir suvokti, kokiais principais mes vadovaudomės ir turime tas vertybės materializuoti. E, Afrikos e, dalyvavimas rengiant deklaraciją buvo gana ribotas, bet Afrika ir jos institucijos šiandien skiria labai daug dėmesio deklaracijos įgyvendinimui. E, tik trys Afrikos valstybės 48 metais prisidėjo prie kuriamo teksto rengimo. Liberija balsavo už, iš 48, jin buvo viena iš 48 valstybių balsavusių už. Afrikos, e, Pietų Afrikos sąjunga susilaikė, šiandien tai yra Afrikos Respublika ir e, Egiptas turėjo išlygų dėl filosofinių sumetimų. E, turbūt neverta net ir priminti, kad šiandien Afrika šią deklaraciją vis tik traktuoja pagrindiniu visų žmonijos, e, visų žmonių e, teisų ir laisvių išraiškos priemonė. Mary Robinson tai pasakė. Be moralinės, filosofinės ir juridinės įtakos ši deklaracija yra ide, bendras idealas, kurio siekia visos tautos ir visos valstybės. Ir tai leidžia mums e, užtikrinti ir plėtoti žmogaus teisės ir laisvės, bei jas garantuoti. Afrikos e, sąjungos organizacija uh, atsirado 1965 metais, 17 metų vėliau. Ir tada Afrikos valstybės pakartojo, kad pasirašys prie žmogaus teisų deklaracijos. Jos buvo įsitikinusi, kad tai bus tvirta bazė ramiojo vandenino bendradarbiavimui ir e, tai pagerins tarptautinį bendradarbiavimą žmogaus teisų srityje. Afrikos hartija E, tu, taip pat žmogaus teisų srityje buvo patvirtinta 1981 metais. Tai vertinama kaip Afrikos valstybių valia prisidėti prie žmogaus teisų visuotinumo, atsižvelgiant į Afrikos kultūrinę specifiką. Mes norėtume išskirti keturis pagrindinius punktus, kuriuos norėsime e, aptarti per mums skirtą laiko tarpą. Visų pirma, žmogaus teisų deklaracija buvo labai svarbus įkvėpimo šaltinis duomenys Afrikos hartijos rengėjams. Kitas dalykas. E, Afrikos hartija sustiprino tam tikras visuotinės žmogaus teisų deklaracijos nuostatas ir jas pritaikė Afrikos kontekstui. Trečias dalykas e, vyko labai turtingas daugias luoksnis bendradarbiavimas tarp Afrikos žmogaus teisų e, gynimo mechanizmo ir visuotinės žmogaus teisų gynimo mechanizmo. Ir ketvirtas dalykas e, yra svarbu pabrėžti, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija e, sukūrė e, Afrikoje motyvų pagrysti tam tikras žmogaus teisės. Mes suprantame, kad žmogaus teisės dabar Afrikos žmogaus teisų gynimo komisijoje yra traktuojamos uh, kaip e, privalumas. E, deklaracija referencinė matrica. Žmogaus teisų deklaracija yra pirmasis e, įkvėpimo šaltinis Afrikos hartijai. Deklaracija uh, kaip ir Afrikos hartija, yra kompromisų dokumentas, kurio turinys turėjo atsižvelgti į vairiausius politinius sumetimus. Mes galėtume išskirti tik tai, kad bendrai kalbant, e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos nuostatos yra tobuliau, detaliau parengtos negu Afrikos e, hartijos e, straipsniai, kurie kartais yra šiek tiek migloti arba kartais e, apriboja laisvių ir teisų naudojimosi galimybės. Ar verta priminti, kad Afrikos hartija buvo parengta dominuojant vienai šaliai Afrikoje, kuri nekreipė dėmesio į teisės viršenybės principų esmę. Labai daug e, visuotinės žmogaus teisės nuostatų buvo peržiūrėta arba jos buvo pritaikytos Afrikai. Galėčiau pasakyti, kad antrasis Afrikos hartijos straipsnis e, iš esmės pakartoja visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmai, pirmąją dalį. O trečiasis straipsnis Afrikos hartijos tiesiog perrašo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos septintąjį straipsnį, išskyrus antrąjį jos sakinius, patys tą turbūt matėte. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie kitus arklius, pamaty, a, a, straipsnius. <laughs> Pamatytumėt, kad tiesiog yra pakartota tai, kas yra parašta visuotinėje deklaracijoje arba jie tie straipsniai yra pritaikyti Afrikos kontekstui. Dar vienas dalykas turime pasakyti, kad visuotinės žmogaus teisų deklaracijos e, e, redaktorius Renė Kasan palygino e, žmogaus, jungtinių tautų žmogaus teisų statinį su triptiku, kurio centrinė e, dalis e, buvo žmogaus teisės, o papildančios dalis buvo įgyvendinimo priemonės ir juridinės priemonės. Afrikos hartija šio požiūriu galėtų būti vertinama kaip ženklus indėlis prie visuotinės juridinės sistemos žmogaus teisų srityje atvėrimo. Bendradarbiavimas tarp Afrikos e, ir kitų valstybių buvo būtinas, e, todėl kad asocijuotusios valstybės norėjo užtikrinti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Žmogaus teisės yra visuotinės ir mes turime kalbėti apie pamatinės laisvės. Dar vienas dalykas. Mes galime pasakyti, kad e, buvo sukurtos naujos komunikavimo galimybės pastaruoju metu, ypač po to, kai atsirado Afrikos sąjunga ir mes privėlėjome atsižvelgti į laiko specifiką. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie tai, e, kiek e, dronų panaudojimas yra susijęs su žmogaus teisų apsauga, kad tai dronai yra naudojami Nigerija, Malija ar kur kitur. E, taip pat mes turime kalbėti apie intelektinės kūrybos apsaugą arba uh, E, privatumo apsaugą internete. Tai Afrikos e, hartija iš esmės buvo siemėsi įkvėpimo iš visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. 45 straipsnis, pavyzdžiui, e, Afrikos komisijai ir teismui suteikia teisę atlikti teisminį tyrimą, stengiantis užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Teisės yra užtikrinamos uh, e, atsižvelgianti tris pagrindinės išmoktas pamokas. Pirmiausia, uh, visuomet uh, įgyvendinant Afrikoje žmogaus teisės turi būti atsižvelgiama į 20-ąjį visuotinės žmogaus teisų deklaracijos straipsnių, kuriame kalbama apie peticijos ir komunikavimo principus. René Kassan e, taip pat e, parengė 38 straipsnį, kuriame yra kalbama apie kreipimosi į teismą ir administracinės įstaigas sistemą. Tas, ta sistema irgi buvo perimta Afrikos Sąjungos. Na ir paskutinis dalykas e, egzistuoja 39 straipsnis, kurį taip pat suformavo Renėkas. Jame yra reikalaujama balsuoti dėl papildomų nuostatų, kurios leistų įgyvendinti atskirus visuotinės žmogaus deklaracijos straipsnius. Ir dabar mes matome, kad uh, ir Europos taryba, ir Afrikos sąjunga, ir Af Amerikos valstybė organizacijos, ir ESBO e, pasiremė visuotinę tautų e, žmogaus teisų deklaraciją ir stengiasi ją įgyvendinti savo darbuose. Ačiū. Uh, Dėkoju Jums už tai, kad Jūs pateikėte mums Afrikos perspektyvą, o dabar aš norėčiau suteikti žodį kitai mūsų kalbėtojai, Kataržinai Gapachtadze. Dėkoju. Mūsų biurui taip pat yra didelė garbė dalyvauti šiame svarbiame minėjime. Ir šiandien aš nenorėčiau kalbėti apie tai, ką demokratinių institucijų žmogaus teisų biuras veikia. Aš norėčiau susitelkti dėmesį į mūsų teminę diskusiją. Tai yra apie tai, kaip mes galėtume pasiekti vis daugiau visuomenės atstovų, aiškiname jiems, kodėl yra žmogaus teisės tokios svarbios. Uh, Aš norėčiau pakalbėti apie tarptautinį žmogus teisų matmenį ir kodėl turime juo rūpintis. Aš esu psichologė pagal įsilavinimą, bet ir manau, kad labai svarbu, kad visos regioninės ir nacionalinės ir tarptautinės organizacijos tuo rūpintųsi. Labai svarbu, aišku, tai, ką mes sakome ta, žmonėms apie visuotinę žmogaus teisę, bet dar svarbiau yra, kaip žmonės tai supranta. Ir Pirmasis klausimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, jau buvo paminėtas. Tai yra tai, kad kaip galim būtų užtikrinti, kad uh, žmogaus teisės įgytų uh, žmogiškai veidą. Kai buvo uh, minima, uh, dešim, minimos dešimtosios deklaracijos metinės, e, Eleonora Roosevelt uh, pasakė, kad uh, visuotinės žmogaus teisės neturės prasmės, jei jos nebus prasmingos konkretiems žmonėm, žmonėms visame pasaulyje. Mes e, žinome apie mokslinius tyrimus Jungtinė karalystė, kurie rodo žmonių požiūrį į žmogaus teisės. Ir apie 40 procentų žmonių turi pažiūros, kurios prieštarauja žmogaus teisėms. Ir jie tai paaiškino tu, kad jie nelabai supranta, kaip žmogaus teisės liečia jų gyvenimą, bet kai jiems tai buvo paaiškinta, paaiškėjo, kad ir jie pradėjo remti žmogaus te, teisės. Yra nemažai kitų politinės psichologijos tyrimų, kurie rodo, kad žmonėms rūpi konkretus žmonės, bet žmonės rytai rodo empatiją. Tuomet, kai e, cituojame dideli skaičiai arba aps, labai abstrakčiai apie ką nors kalbama. Tiesą sakant, net kai minimi, kuo didesni yra tie skaičiai, kurie yra minimi, patekimi kaip įrodymai, tuo mažiau žmonėms rūpi tas uh, tas klausimas. Net yra sukurtas specialus terminas psychic num numbing šiuo klausimu. Aš manau, kad mes turėtume tikrai dirbti geriau. Turime geriau paaiškinti žmonėms, kodėl tarptautinės konvencijos ir tarptautiniai žmogaus teisų standartai yra svarbus kiekvienam, ką jie reiškia. Ir turime tą aiškinti, pateikdami konkrečių žmonių istorijas. Turime atsisakyti abstrakčių formuluočių. Ar galiu Jums pacituoti, pavyzdžiui, tarptautinės organizacijos dokumentą. Tai lyčių lygybės principo pagristos gebėjimų stiprinimas gali prisidėti prie įtraukios veiklos moterų teisų stiprinimo srityje. Jei išgirdę tokią sakinį, jūs staigas e, pajuntate norą rūpintis moterų teisėmis, tai aš galiu jūs tik pasveikinti, kad dauguma žmonių taip nereaguoja į tai. tai. Žinome, kad kad paprastai tai tokie dalykai e, bendra su žmonėmis neveikia. Dar vienas e, įdum, vienam, svarbi tema. Tai yra specializacija žmogaus teisų srityje. Žmogaus teisės yra visuotinos, tai reiškia, kad e, jos priklauso visiems žmonėms. Kiekvienas žmogus turi teisę turėti žmogaus teisės. Ir mes kalbame apie moterų, mažumų, migrantų teisės. Liktai būtų kažkokios kitokios teisės, kitokios nei ne migrantų, ne moterų. Uh, Mes kalbame apie pažeidžiamų grupių žmogaus teisės ir taip jas turime apginti. Bet kai mes, kai kalbame apie žmogaus teisės, išskiriame kažkokią vieną da, grupę, sukūrėme įspūdį, kad žmogaus teisės priklauso tik tai tam tikriems žmonėms. Ir tuomet žmonės, kurie pas, su mumis bendrauja, sako, ne, tai jums gerūpi tik tai romai ir migrantai, prie ko čia mes esame. Uh, Ne, mes turime kalbėti apie teisės turėti religinius įsitikinimus, apie teisę dalyvauti visuotinėme politinėme gyvenime. Ir turime kalbėti apie te, teisės taip, kad žmonėms būtų aišku, kad jos visos tarpusavį yra susijusios. Kad jiems netrodytų, kad iš žmogaus teisų galima pasirinkti tik tai tas, kurios jums labiausiai patinka. Ir tie, kas, kam nepatinka žmogaus teisės, labai dažnai pasikliau, kaip pasiteisinimą pateikia žmonių nuomonė, kad neva jiems nerūpia tam tikros ta, žmogaus teisės. Ir paprastai jų argumentas būna toks. Tam tikros žmogaus teisės yra svarbesnės nei kitos. Ir, ir galima nepaisyti tam tikrų grupių žmogaus teisų, nors aš norėčiau, kad man jos būtų užtikrintos. Mes šiandien jau girdėjome apie tai, kad reikia kalbėti apie da, sėkmės istorijas, skatinant, propaguojant žmogaus teisės. Ir tokių istorijų turėtų būti tai daugiau. Jūs gal žinote tai apie mano projektą, da, kuriame dalyvavo daktaras Roslingas. Jame dalyvavo žurnalistai, žmo, studentai. Ba, ir Mes pastebėjome, kad tie žmonės labai dažnai neadekvačiai vertina realią situaciją, todėl kad jų pažiūros, jų asmeninė situacija įtakoja jų vertinimą. Bet to žmonės dažnai neturi analitinių įgūdžių, bet to žiniasklaidoje skatinamas paprastai tam tikras požiūris į tam tikrus dalykus ir mes visi tam pasiduodame. Mes taip pat matome, kad tais atvejais, kai mes patikime įrodymus, kurie patvirtina žmogaus pažiūros, tos pažiūros tik tai sustiprėja. Tačiau tokio pat efekto susilaukėme, kai pateikėme įrodymų, kurie paneigia žmogaus pažiūros. Tai toks įdomus psichologinis dalykas. Taigi, kai mes norime išsklaidyti mitus apie žmogaus teisės, labai dažnai būna taip, kad žmonės neišgirsta mūsų argumentų. Ir, ir kai žmonės girdi tą. Ta skirtingas, skirtingus požiūrius apie žmogaus teisės, tuomet jų neigiamas požiūris jas tik tai dar labiau sustiprėja. Matome, kad labai daug veiksnių įtakoja žmogaus pasirinkimus ir žmogaus e, e, elgesį. Ir tarp jų tų veiksnių yra labai svarbia vieta užima vertybės, bet klausimas yra, kokios vertybės, kokias metaforas mes galime pasitelkti, norėdami paskatinti žmonės pritarti žmogaus teisėms, o kokios vertybės ir kokios metaforos kaip tik atbaidų žmonės nuo žmogaus teisų apsaugos. Ir panašu, kad mes visiškai nieko nepasimokėme iš kognityvinės psichologijos. Mes labai daug dėmesio skiriame neigiamiems dalykams. Kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus ir apie tai, kad apsaugoti žmogaus teisės yra labai sunku. Taip, iš tikrųjų, da, tie pažeidimai yra da, tikri ir mes turime juos pasmerkti, bet mes. E, per nedik e, retai kalbame apie tai, kaip pavyksta apsaugoti žmogaus teisės. Ir, ir aš galiu Jums pateikti pavyzdį Pittsburgė, kai vyko susišaudimas. Regioninės ir, nacional, ir tarptautinės organizacijos pasmerkė tą, tą susišaudimą. Bar, po kelių dienų musulmonų vietos bendruomenė surinko daugiau nei 100 tūkstančių dolerių tam, kad padėtų uh, žydų bendruomeniai, kuri gyvena tame ra, rajone. Ir mes per, ir apie tai niekas nekalbėjo. Ir mes neparodėme savo solidarumo su jais. Kai mes remiame daugiausia neigiamus pasisakymus apie visuotinę žmogaus teisės, mes kūrėme įspūdį, kad žmogaus teisės kažkaip savaime asocijuojasi su problemomis. Uh, O žmonėms reikia vilties ir saugumo, o mes kaip tik atvirkščiai tai pateikėme jiems baim, to, tokią, tokią viziją, kuri skatina ir pagilina jų baimės. Ir tuo daug kas pasinaudoja. Ir mes taip pat žinome, kad žmonės gali pavarkti nuo, nuo žmogaus teisų. Ir jei mes apie tas ka, žmogus teisės kalbėsime banaliai, tuomet gali atsitikti taip, kad žmonės tiesiog nebegirdės mūsų ir įsitvirtins uh, cinizmas ir uh, visiškas neveiklumas. Ir paskutinis dalykas, panašu, kad mes vieni kitų negirdime, kartuojame tą patį. Mes turėtume uh, siekti, kad mūsų žmogaus teisų vizija pritartų kuo daugiau žmonių, bet tol, kol mes dirbsime tik su tais pačiais ekspertais, e, nevyriausybinėmis organizacijomis, e, e, tais pačiais universitetais, nieko nepasieksime. SBO kartais vadinat pasaulinių įvairių seminarų ir konferencijų centru. Taip galime iš to juoktis, bet tai Bet tai yra rimta problema. Mes turime daryti viską, kad skleistume savo žmogaus teisų viziją. Neseniai buvo atliktas tyrimas, kuris vadinasi kalbėjimo architektūra. Ir to tyrimo rezultatai parodo, kad net kai mes vartojame labai, labai pagrindinius žodžius, pavyzdžiui, konsultacijos, tyrimai ir taip toliau, 80 procentų visų leidinių, kurie uh, skleidžia informaciją apie atliekamus tyrimus, pateikia informaciją pernelik didaktiškai. Ir aš pasiūlyčiau štai, kad kitais metais užuot rengę renginius savo šalise, mes turėtume sutaupyti tas lėšas ir pagalvoti, kaip galima būtų jas panaudoti tam, kad galima būtų skleisti žmogaus teisų žinę savo regione, savo šalyje, taip, kad ją visi galėtų suprasti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Karpatkaci, už labai aiškius žodžius. Na, nu, dabar norėčiau suteikti žodį e, mano tėvinainiai profesoriai Betai Rudolf. Prašau, dėkoju. Ekscelencijos e, gerbiami kolegos, tikrai nepaprastai malonumo šiandieną kartu su jumis pažymėti 70-asias visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės. E, nuo tada, kai 48 metais deklaracija buvo patvirtinta, padaryta nemaža pažanga, tačiau taip matome, kad e, vis dėlto buvo paminamos žmogaus teisės tarptautiniu lygiu. Taigi norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kaip nacionalinės žmogaus teisų apsaugos institucijos palaiko žmogaus teisų e, deklaracijos ir jos e, pareigų universalumą ir gyvendimą sutinkamai su ES vertybėmis, kas vėlgi leidžia užtikrinti, kad žmogaus teisų žmogaus teisės tampa tikrovė visiems. Prieš 70, prieš 70 metų po dviejų baisių karų tarptautinė bendruomenė pripažino deklaracijoje, kad teisė, laisvė, taika ir vysmės bus įmanomi tik tais tuomet, jeigu bus laikomas žmogaus teisų, jos bus gerbiamos, kurios yra visuotino pobūdžio ir galioja visiems. Taigi mm, per kitus dešimtmečius, po to, kai buvo patvirtintos privalomas žmogaus teisų sutartis, bendri pasiekimų standartai tapo bendromis teisėmis. Prieš 25 metus vienos pasaulinėje konferencijoje skirtoje žmogaus teisėms buvo pripažinta, kad reikia daugiau pastangų tam, kad iš tikrųjų žmogaus teisės būtų realiai gyvendinama. Šiuo tikslu buvo įsipareigota siekti užtikrinti, kad būtų sukurtos nacionalinės gyvenimo sistemos bei atskaitomumo mechanizmai. Ypatingai buvo siekiama užtikrinti, kad būtų už prižiūrima, teikiama ataskaitos ir teikiamas rekomendacijos dėl to, kaip žmogaus teisės įgyvenimas nacionalingiu taip pat būtų skatinama žmogaus teisų kultūra. Taigi nacionalinė žmogaus teisės e, e, teisų apsaugos institucijos stebi, kaip, žmogaus, kaip atrodo žmogaus teisų situacija kiekvienoje šalyje, teikia ataskaitas parlamentams ir viešai vis, plačiai visuomeniai, tyria žmogaus teisų pažeidimo atvejus, taip pat tyria ir individualius skundus. Pavyzdžiui, Ehm, Filipinose buvo ištirta, kaip žmonės žudami už teisinės sistemos ribų. Taigi, e, iš pradžių šios institucijos e, buvo atskaitomumo ir priežiūros institucijos, kurios turėjo užkirsti kelią žmogus teisų pažydimui. Ir beje, šios institucijos veikia sutinkamai su Paryžiaus principai, kurie buvo patvirtinti Generalinė asamblėjoje prieš 25 metus. Šiuo metu e, Paryžiaus principai yra pagrindiniai rodikliai sutinkamai su 30 metų darnaus vystimas darbo tvarkė 16 tikslu. Nacionalinės žmogaus teisų apsaugos institucijos yra įgalioti organai veikiantis nepriklausomai nuo vyriausybės, jie gauna įgaliojimus kas penkerius metus, sutinkamai su Paryžiaus principais. Taip užtikrinama, kad šios institucijos veikia nepriklausomai pagal pluralizmo, atskaitomumo ir veiksmumo principus. Šios institucijos kartu sudaro e, tarptautinį žmogaus teisų apsaugos institucijų alijansą. Jis veikia tri, šiuose regionuose - Afrikoje, Amerikos, e, Azijos, Ramio vandeninio regione ir Europoje. Šios institucijos yra grandis tarp nacionalinių ir tarptautinių sričių. Jos rūpinasi, kad būtų taikomi žmogaus teisų apsaugos standartai, tačiau jos kartu yra nacionaliniai veikėjai, kurie supranta nacionalinį kontekstą. Padėdamas įgyvendinti žmogaus teisės, jos prisideda prie prevencijos. Daugelis šių institucijų sukūrė ankstyvo perspėjimo mechanizmus per e, naujoviškas e, priežiūros priemonės. Pavyzdžiui, Kenijos institucija nustatė uh, mm, karštuosius taškus, kurie leidžia uh, išvelgti, kur yra konfliktų potencialas ir greitai reaguoti. Taip pat šios institucijos e, teikia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisų apsaugos organizacijoms, taip padidinamos šių organizacijų e, stebėjimo funkcijos, galima greičiau reaguoti. Šios institucijos taip pat prisideda prie regioninių žmogaus teisų apsaugos sistemos veikimo, pavyzdžiui, prie Europos nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų tinklo veikimo. Ši organizacija prie Europos tarybos tarybos e, valdymo komiteto turi nuolatinio stebėtojo E, funkciją, o Amerikos žemynas e, šios institucijos teikia bendrus pareiškimus tarp amerikiniai žmogaus teisų komisijai, jeigu yra pažeidžiama žmogaus teisės. Afrikos atitinkamas institucijų tikslas e, atlieka rekomendacijų, Afrikos komisijos rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą. Šios rekomendacijos liečia mm, žmogaus teisų įgyvendinimą ir, žmog, ir teismo sprendimus. O Azijos ir Ramio vandenio regione šios institucijos tampriai bendradarbiavauja su ASEAN tarptautinė žmogaus teisų komisija. Norėčiau uh, pabrėžti, kad šios institucijos e, vardina svarbu vaidmenį, informuodamas plačią šmisuomenę apie žmogaus teisės su klausimas. Per 70-asias metinės mes matome, kad vėl kertami smūgiai žmogaus teisų apsaugos sistemai, kelia galva populizmas, autoritoriniai režimai tiek e, jungtinių tautų kontekste, tiek ir nacionaliniu lygiu. Taigi, e, žmo, Amerikos žmogus teisų apsaugos sistemos šalis, o taip pat ir Europos taryba susiduria su iššūliais. Iššūkiais taip pat matome, kad dabar kvestionuojama žmogaus teisų apsaugos standartų pirmenybė. Na ir netgi sobejojama reikalingi regioniniai žmogaus teisų apsaugos teismai. Taigi reikia spręsti šios iššūkius. Šios ar mūsų organizacijos priklauso tarptautiniai žmogaus teisų apsaugos sistemai. Ir atsakingai už žmogaus teisų standartų gyvenimui. Taigi šiaip taip šios organizacijos prisideda dėl to, kad vietos lygių jaučiamės atsakingais už žmogaus teisų apsaugą. Nes atsižvelgiame labai įvairių nacionalinių kontekstų, o taip pat gyventojai, o taip pat ir valstybės organai yra mokami apie žmogaus teisės. Šios institucijos turi tampriai bendradarbiauti su valstybiniais organais ir pilietinė visuomenė, skaitant žmogaus teisų e, aktyvistais. Taip viskas perkelima nacionalinį lyginį. Na ir visai neseniai Marakešo deklaracijoje aiškiai nurodyta, kaip šios institucijos turi dirbti iš vien tam, kad būtų apsaugota demokratija demokratinė erdvė konkrečioje šalyje ir kaip palaikyti žmogaus teisės apsuki, ap, aktyvistus. Taigi, šioms institucijams tenka prevencijos ir ankstyvo perspėjimo užduotis. Šių institucijų veiksmų planas. E, Mm, yra pateiktas atitinkama tinklapyje ir ten nurodyta, kaip šios institucijos visoje Europoje palaiko žmogaus teisų aktyvistus. Ponės ir ponai, šios institucijos gali padėti ir Europos Sąjungai vykdyti savo įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Šios institucijos kartu su valstybėmis narėmis laikom, palaikomas Europinio institucijų tinklo dirba e, siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendinta Europos pagrindteisų hartija. Taip pat dirbama per treč... delegacijos trečiosios šalyse, palaikoma žmogus teisų dialogas, rengiamas pažangos ataskaitos, taip pat užtikrinama, kad ir vietos lygių būtų jaučiamas atsakingi už teisų gyvenimą. Šiaip šios organizacijos yra patikimos institucijos, kurios užten, sudaro prielaidas atviram dialogui e, bei palaiko veiksmus per nacionalinę jurisdikciją žmogaus teisėms ištikrinti. Jų mm, vaidmuo pripažintas dabartinėme žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plane. Taigi e, bendradarbiavimas yra numatytas kaip pirmas veiksmas. ES taip pat įsipareigojo paremti šias organizacijas sutinkamai su Paryžiaus principais, skaitant ir tas situacijas, kai nevyriausybinės žmogus teisų organizacijoms kyla pavojus, kai Tai nutiko Filipinuose ir Siela Leonėje. Be politinės paramos ES palaiko šias organizacijas ir sutinkla tam, kad šios galėtų kurti pajėgumus, vertinti vieną kitą vis dėlto santykis tarp ES ir šių institucijų galėtų būti tvirtesnis tam, kad e, visiems tikrovė taptų žmogaus teisų apsauga. Taigi e, galima būtų pakelėti aukštesnį institucinį lygmenį šį bendradarbiavimą tam, kad e, per nuolatinį žmogaus teisų dialogą, per kitus procesus galima būtų palaikyti ryšius ir bendradarbiavimą. Turime užtikrinti, kad pasiekta pažanga nebūtų prarasta, todėl tikimės, kad bus parengtas naujas veiksmų planas žmogaus teisų ir demokratijos apsaugos rytyje ir tai bus įtraukta į daugiametį finansinę programą. Tai bus pripažintas šių institucijų kaip svarbių partnerių vaidmuo. Jos gina Europos ES teisės ir pagrindinės vertybės. Taigi, ponios ir ponai, bendradarbiaujant šios institucijos pilietinį visuomenį ES gali prisidėti prie tarptautinių regionių žmogaus teisės e, su apsaugos mechanizmų įgyvenimo, prie žmogaus teisų apsaugos standartų gyvenimo, kaip tai buvo numatyta prieš 20 metų. Bendrais veiksmais galime pasirūpinti, kad daugia šalė žmogaus teisų apsaugos sistema taptų tikrovė, įtraukiant visus e, suntrusius asmenis, o taip pat sukuriant stiprią regioninę sistemą. Tinklas, jo institucijos yra pasirinkusios dirbti su jumis tam, kad vis visame mūsų labai įvairiame pasaulyje visi galėtų pasinaudoti visuotinį žmogaus teisėmis. Ačiū. Dank, Dėkoju, ponė profesorė Rudolf. Finals. Perina prie galutinio pranešėjo iš Kanados, Toronto profesorius. Profesoriai komentą. I'm from the sovereign Mi'kmaq nation on unceded Mi'kmaqi territory. E, aš esu iš suverenios Mi'kmaq e, tautos. E, tai yra zona Kanadoje, regionas, kuris yra nepasidavęs, nepraradęs savo suverenumą. Ir aš noriu padėkoti Antonijui Tajaniui už tai, kad <clears throat> jis pasikvietė mane dalyvauti šiame renginėje. Aš noriu padėkoti ir Antonijui Panzerį, žmogus esių pakomčiužio pirmininkui, ir taip pat už galimybę čia pristatyti savo kaip moters požiūrį į žmogaus teisų reikšmę pasaulinėme kontekste. Labai dažnai mes akcentuojame pažangą, kur yra pasiekta, e, švenčiame įvairiausių teisės aktų metinės ir tarsi tai suteikia mums e, ramybės ir tada mes nuleidžiame rankas, atsipalaiduojame. Bet e, šiek tiek siūlyčiau atsibusti ir atidžiau pažiūrėti, kas vyksta žmo, su žmonėmis skirtingose pasaulio dalise. Aišku, žmogui iš prigimties E, būdinga. Išgirdus, kad kažkas yra gerai, ga, nebematyti, kad gali būti ir kitokių atvejų. Supraskime, kad žmogaus teisų gynėjų būklė visame pasaulyje, skaitant autochtoninių e, grupių, teisės nėra tik tų žmonių reikalas. Mes turime galvoti apie kitą tų signalų aspektą. Mes turime informuoti, suteikti galių ir mobilizuoti tuos autochtonus gyventojus, kad jie patys taptų lyderiais ginant e, savo žmogaus teisės. Ir taip pat mes turėtume pakeisti padėtį nuolat, kad tos bendruomenės galėtų turėti vilties, nes dabar jos yra nusivylusios. Todėl ir matome, kad, e, pavyzdžiui, tose e, grupuotėse yra labai dideli savižudybių kiekiai. Be to, labai nedaug valstybių yra, kurios drįsta save pateikti kaip pavyzdį. Reikia džiaugtis ne tik tuo, kas jums atrodo, kad darote gerai. Reikia, pakak... Reikia turėti pakankamai drąsos ir pripažinti, kad ne viskas visuomet vyksta labai gerai. Todėl aš pateiksiu Kanados pavyzdį, nes Kanada, kaip žinia, viena iš didžiausių didžiausių, geriausiai žinomų pasaulio valstybių. Ir visuomet Kanada didžiuojasi tuo, kad ji yra daugia kultūrė, įvairi, e, lyčių lygybė užtikrinta, žmogaus teisų įstatymai yra patvirtinti visose provincijose, nacionalinė žmogaus teisų sistema yra sukurta, mes dalyvavome visose jungtinių tautų dariniuose, turime savo konstitucijoje straipsnį, kuriame yra kalbama apie žmogaus teisės, apie tokius dalykus kaip laisvė, spaudos laisvė. Uh, E, ir prievalė ginti e, vietos gyventojų toksoninių e, grupuočių teisės. Verslo analitikai Kanadą įtraukė į geriausių valstybių penketuką, o jungtinių tautų žmogaus socialinės raidos sąraše mes esame visada tarp dešimt geriausių. Ir Tai šiek tiek klaidina, nes jeigu pažiūrėtume Kanados autochtoninių gyventojų uh, E, poreikius, tai pamatytume, kad Kanados socialinės raidos indeksas iš 10 į 48, 57, 63 valstybę vietą nukrenta žemiau negu Čilė ar Argentina. Ir tai rodo, kad mūsų valstybėje yra labai daug prieštaravimų tiek, kad netgi ankstesnis specialus įgaliotinis autochtoniškoms tautoms sakė, kad Kanada kaip valstybė yra didžiulis prieštaravimas, didžiulis paradoksas. Tai yra žmogaus teisų gynimo lyderė, bet tuo pat metu ji yra pažeidusi beveik visus žmogaus teisų apsaugos straipsnius. Šiandien nėra turbūt nei vieno dar straipsnio Kanados įstatymuose, kuris nebūtų buvęs pažeistas autosoninių gyventojų atžvilgių. Taigi turim galvoti apie Kanados specifiką ir pagalvoti apie specialias sąlygas. E, Autotoniai gyventojai sudaro tik tai 5 procentus Kanados gyventojų, tačiau negu 20 procentų neturi galimybės gerti švaraus vandens. Valstybėje, kuri yra išskirtinai turtinga, 40 procentų visų benabių Kanadoje yra autotonai. Jeigu pažiūrėtume atskiras provincijas, tas skaičius kartais siekia net 90 procentų. Turime didžiulę sveikatos krizę. E, pagalvokime apie tai, kad tai tęsiasi ne tik pasarosius metus, bet daugelį pasarųjų dešimtmečių. Chroninių lygų paplitimas Kanadoje yra didžiausias e, nelaimingų atsitikimų skaičius yra didžiausias, o jaunimo e, tarpe dažniausia mirties priežastis yra savižudybė. Kanada tam tikros jos grupuotės turi aukščiausius savižudybės skaičius pasaulyje, įskaitant ir palyginimus su nuo karo kenčiačiomis valstybėmis. Kaip taip gali būti? Moterų ir vaikų tarpe tai yra dar blogiau, daugiau negu 60 procentų autochtonių e, grupuočių moterų ir vaikų gyvena skurde. E, be to mes turime galvoti apie tai, kad autochtonių gyventojų e, skaičiai kalėjimuose yra didesni, ypač jeigu lyginam proporcijas. E, mes pastebime, kad kai kuriuose e, moterų kalėjimuose 98 procentų sudaro autosoninių grupuočių atstovai. Kanada atrodo, kad juda į priekį, bet e, jeigu kalbame apie jos autochtoninės grupuotės, to nepamatytume. Pagalvokime taip pat apie žudimų skaičius, dingusių moterų skaičius, daugiau negu 4 tūkstančiai išdingusių moterų. Pati uh, savoka dingusios moteris yra um, turbūt nesėtina daugumos uh, galvoje su Kanada. Daugiau negu 40 procentų autochtoninių gyventojų, moterų ir mergaičių net kūdikių yra pagrobiami žmonių prekybai ir tai yra nebaudžiama. Mūsų visuomenė neturi jokių padarinių numačiusi E, nusikaltimams prie sauktotonius gyventojus. Beveik šimtaprocentinis nebaudžiamumas. Bet tarptautinių šešių teisų gynėjų atžvilgių, kaip Amnesty International, Human Rights Watch, e, mums pavyko atkreipti pasaulio dėmesį tas problemas. Jeigu nebūtų tarptautinių mechanizmų, mūsų balsas būtų neišgirstas. Mes daug dešimtmečių bandome priversti Kanadą imtis veiksmų, tačiau tik SEDA komitį, žmogaus teisų komitetų ir kitų organizacijų įsikišimo dėka, mums atsivėrė galimybė pasakyti, žiūrėkite, kas čia dedasi, gal galite pateikti rekomendacijų, gal galite pradėti dirbti su Kanada, kad padėtis pasikeistų. Todėl Aš manau, kad pasauliniai žmogaus teisų gynimo mechanizmai yra reikalingi, nes kalbame apie humanitarinę krizę. Ir nors labai daug kas galvoja, kad tai yra Kanados koloninė praeitis, E, paveldas, kuris e, egzistavo seniau, iš tiesų turime suprasti, kad daug kas ir šiandien tebesitėsi. Anksčiau, pavyzdžiui, buvo vykdoma privertinė sterilizacija, jos padariniai iki šiol yra jaudžiami. Moteris ir mergaitės iki šiol Kanadoje yra sterilizuojamos. Tai yra problemos, kurios e, kitose išsivyščiusiose šalise jau seniai dingo, jos yra išspręstos. Galėčiau pateikti ir gerų pavyzdžių. Aš žinau, kad yra daug jungtinių tautų ir kitų sutarčių gynimo mechanizmų kritikų. Yra sakoma, kad neužtenka įgyvendinimo mechanizmo, nėra kariuomenės, kuri leistų užtikrinti, kad valstybės iš tiesų įgyvendintų tas rekomendacijas. Bet pažiūrėkime į Sanda Lovely atvejį 1970 metais. Kanada tada atsisakė pataisyti įstatymą dėl lyčių diskriminavimo autochtoninių moterų atžvilgių. Kanada nieko nedarė, bet jungtinės tautos ėmėsi veikti ir pareiškė, kad tai yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Pakako to politinio sugėdinimo, kad Kanada pradėtų veikti. Nieko nebūtų buvę padaryta, jeigu tarptautinė institucija tada nepriklausomai objektyviai nebūtų įvertinusi to atvejo ir nebūtų pareiškusi, kad taip elgtis su autochtoninėmis moterimis negalima įstatymai Kanadoje buvo pakeisti. Lygiai taip pat ištisus dešimtmečius mes mm, bandome įtraukti Kanadą į dingusių moterų ir mergaičių paieškas. Skaičiai tik didėja, bet vienintelė vieta, kur radome solidarumo, yra kan Meksika ir Junktinės Amerikos valstijos. Nes ten e, autochtoniai gyventojai irgi nesusilaukia valstybės paramos. Moterų diskriminavimo įkimimo komitetas įvairios tarptautinės, tarptautinių teisų gynimo institucijos yra pareiškusios, kad tai yra labai rimtas uh, <coughs> žmogaus teisų pažeidimas. Uh, autochtoninių gyventojų Kanadoje atžvilgių. Ir tada Kanada pradėjo veikti. Buvo paskelbta nemažai ataskaitų, aišku, ne iš karto viskas buvo padaryta, buvo sukurtas tam tikras pagreitis, spaudimas ir galų gale Kanada pradėjo nacionalinio masto tyrimą apie dingusias moteris. Tas tyrimas iki šiol yra nebaigtas. Niekada nebūtume to pasiekę, jeigu nebūtų buvęs e, pasiteltas nepriklausomas tarptautinis mechanizmas. Todėl dabar aš norėčiau kreiptis į jūs visus, į visą Europos Sąjungą susirūpinkite žmogaus teisų pažeidimais kitose valstybėse. Nekalbėkime tik tai apie tas šalis, kurios e, patenka į žinių antraštės. Pagalvokime apie tas valstybės, kurių pavadinimų žiniuose neišgirstame. Kartais tai yra jūsų sąjungininkai ir partneriai. Nes yra daug mąstančių, kad pažeidimai Kanadoje neturi nieko bendro su jumis. Aš sakyčiau, kad taip, žmogiškumas, žmogaus orumas yra globaliai savoka. Mes visi gyvename globalioje šeimoje ir aš esu tikra, kad kaip ir daugelis šeimų, mes turime jausis atsakingi už mūsų šeimos narius. Mums nepatinka, jeigu tėvai tėvai, seneliai, dėdės ar tetos e, verčia mus už, nors, e, už jų veiksmus atsiskaityti, bet mes turime būti atsakingi. Ir šioje globalioje šeimoje kitos valstybės privalo priversti kitas valstybės atsiskaityti už savo veiksmus, nes visi iš to pelnosi. Pagalvokime apie tarptautinės prekybos sutartis. Kanada pažeidžia autochtonių gyventojų teisės tam, kad gautų uh, paslaugas ir prekes pagal tarptautinės priekybos sutartis. Galbūt tai yra naudinga jums, bet dėl to žūsta žmonės, greunamos bendruomenės ir e, vietos gyventojai labai kenčia. Neleiskite Kanadai, Junktinėms Amerikos valstijoms ar kitiems sakyti, kad nereikia kišti nosies jų reikalus. Žmogi, žinyje, žmogaus orumas E, gyvybė yra visų problema, visų reikalas. Aš manau, kad mes kartu galime kažką padaryti. Nieko nepriklauso nuo to, kiek yra įstatymų priimta. Ne tai nulėmė, ar jūs esate geriausi žmogaus teisų gynėjai. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs juos įgyveninate ir apsaugote žmonės. Ne vyriausybės programų ir paslaugų ilgas sąrašas, o realus poveikis žmonėms, kurie tas paslaugas gauna, yra svarbus. Taigi mes visi turėtumėm uh, valdyti pasaulio bendruomenę, galvodami apie žmogaus teisų e, mechanizmą. Žmogaus teisės nėra kažkoks populiarumo konkursas. Mes kalbame apie elementarų žmogaus orumą. Jeigu vienos taisyklės galioja tam tikroms gyventojų grupėms, jos turi galioti visoms. Thank you, professor. Dėkoju profesoriai Palmater. Dėkoju už e, taip papasakojote mums apie čia buvių perspektyvą, mūsų sujaudinote. Jums tikriausiai yra žinoma, kad žmogaus teisų pakomitčio delegacija lankėsi prieš kelias savaitės Kanadoje ir jie ką tik paskelbė šio vizito išvadas. Gerbėmiai ponai ir ponios, mes turėsime baigti penkios minutės po septintos, nes po to vyks dar vienas renginys, į kurį jūs esame kviečiami. Taigi, tai reiškia, kad turime maždaug 25 minutės diskusijoms ir aš norėčiau paprašyti visų kalbėti neilgiau nei po dvi minutės ir po to suteiksime žodį mūsų prelegentams, kad jie sureaguotų. Ir pirmoji kalbėtoja yra Barbara Lochbila, kolegė iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia kreiptis į poną Garciją. E, mes esame regioninis parlamentas ir mes labai dažnai naudojamės jūsų darbo rezultatais. Jie buvo labai naudingi mums, kaip atspecetą kalbėjome. Ir Po to norėčiau kreiptis į profesorių pono Ngolumbų. 2013 metais e, kai kas e, iš mūsų, tai tame tarp ir aš, nuvykome į Afrikos sąjungą. Ir kiek aš supratau, Afrikos sąjungoje žmogaus teisų institucijos ir mechanizmai yra didel, nedideli. Visas dėmesys e, e, teikiamas e, konfliktų prevencijai ir konfliktų sprendimui ir taikos atvirtinimui. Ir Adis abėbojo veikiančios da, ne, žmogaus teisų institucijos ne visuomet gali da, susisiekti su da, a, Afrikos Sąjungos struktūromis, kurios galėtų joms padėti. Ir kaip ir ponia Fatu Bensūda ankstesnėje diskusijoje da, a, ir iš kitų mes girdėjome, kad Afrikos sąjungos vadovai dažnai yra kritiku, kritikuojami. Ir kartais sakai, teigiama, kad Afrikos sąjungai reikėtų žmogaus teisų da, teismo, Kaip Jums atrodo, ar galima būtų tai, o, tokį teismą sukurti ir ar tam priešinasi per daug Afrikos šalių? Livija Oltiano, religinių įsitikinimų laisvių gynimo asociacijos generalinis sekretorius. Prašau, aš esu čia. Labą dieną, taip. Jūsų ekscelencijos, gerbėjai ponai ir ponios, mes esame broliai ir sesės. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiandienos renginyje ir e, aš vertinu labai ES veiklą žmogus teisės rytyje. Bet reikia kalbėti ne vien apie ES, bet ir ES tarybą, Junktinės tautas ir ESBO. Aš atstovauju religinių laisvių asociacija, asociacija kuri buvo sukurta 64 metais ir ponia Roosevelt buvo mūsų pirmoji garbės prezidentė. Man yra didelė garbė atstovauti šiai organizacijai ir norėčiau pabrėžti, kad mums re, turime ginti kitus, o ne save. Jei mes būtent tokią perspektyvą vertinsime savo darbą, suvoksime, kad mes ginsime savo taiką, saugumą ir savo visuomenę. Pone Roosevelt kai ji tik e, tapo mūsų komiteto pirmininkė, pasakė, pagrindinė žmogaus teisės yra dalykai, kurios labai lengva paaiškinti. Tai yra žiniasklaidos įsitikinimų, sąžinės, e, e, susibūrimų laisvė, laisvė teikti peticijas, laisvė gyventi be baimės, kad kažkas tave savavališkai suims. Ir svarbu yra suvokti, kokia kryptimi juda pasaulis. Taip, gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau štai ką pasakyti. Mes turime bendromis jėgomis ginti religinių įsitikinimų, da, minties, laisvės, rūpintis visomis kitomis laisvėmis, todėl kad tokiu būdu mes giname pagrindinės teisės kurias turime apsaugoti. Ir mano klausimas būtų štai toks. Aš kreipiuosi į mūsų prelegentus. Kiek gal, kaip galima būtų užkirsti kelią tam, kad nacionalinės saugumas būtų pasitelkiamas tam, kad uh, būtų tai mūsų visuomenė neįleidžiami migrantai, pabėgėliai, nes tą matome ypač rytų Europoje, kad ir rengiami yra įstatymai, prisi, kuriuose prisidengia nacionalinio saugumo būtinybė, atsisakoma apsaugoti kitų teisės. Kaip mes galime tam pasipriešinti, kaip galime apginti tokiamis aplinkybėmis mūsų pagrindinės teisės. Dėkoju. Dėkoju ponui Altianu. Toliau Ačijan Akenov iš da, e, visos Afrikos piliečių tinklo. Oh, okay. uh, thank you, Chair, for... Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikėte man šią galimybę pasisakyti. Aš norėčiau skirti savo klausimą Remiai Ngoilumbu. Kaip mes Afrikoje galėtume užkirst, e, užtikrinti žmogaus teisės, ypač kai kalba eina LGBTI ir kitas marginalizuotas e, visuomenės grupės. Žinome, kad vyriausybės nenori, kad būtų, jos būtų traukiamas atsakomybėn dėl žmogaus teisų. Jie kursto homofobiją. Ir Egipte, Irane. Irane panaudojami yra didžiuliai diplomatijos ištekliai tam, kad jie apgintų savo poziciją pasi, pasitelkdami neva kažkokiamis Afrikos vertybėmis, liktai tos vertybė, vertybės visiškai negerbtų žmogaus orumo. Ypač, e, kai jie veikia jūsų komisijų, kaip jūs galite tam pasipriešinti. Mes matome, kad, pavyzdžiui, Tanzanijoje ir kitose šalise blogėja situacija žmogus susrityje. Ir tenai vyriausybė persikėjo ne tik LGBTI e, asmenės, bet ir e, žmogaus teisų gynėjus. Kaip jūs ir Afrikos žmogaus teisų ir tautų teisų komisija galite ką jūs galite nuveikti, kad pakeistumėt tokią padėtį? Ir kaip galėtumėte užtikrinti, kad būtų laikomas ir, ir Afrikoje e, galiojančių dokumentų ir tarptautinių dokumentų žmogus nesusitėje? Ir kaip mes galime, gerbiamas komisijos nariai, apsaugoti pažeidžiamiausių Afrikos gyventojų orumą? Dėkoju. Dar vienam asmeniu galime suteikti galimybę užduoti klausimą. Oran Osman, Somalio. Uh, žurnalistų asociacijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Omar Faragosmas, esu iš Somalijos ir man labai malonu šiandien lankytis e, Europos parlamente, todėl kad Somalija mes, mes kovojame su stigmatizacija. Uh, ir žmogaus teisų gynėjų persekiojimui. Tie, kas pasisako už laisvę, už žodžio laisvę, už susibūrimų laisvę, iš karto susilaukia persekiojimų. Aš atstovauju žurnalistų sąjungai ir mano šalis yra šalis, kurioje būti žurnalistų yra pavojingiausia visame, visoje Afrikoje. Aš džiaugiuosi, kad komisijos uh, narys. Uh, Ponas Rėmėjai yra šiandien tarp prelegentų. Kaip galima kovoti su žmogaus teisų gynėjų delegitimizacija, stigmatizacija ir kaip galima būtų išnaudoti sinergijos efektą kovojant su šiuo reiškiniu. Ir taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs patvirtinote rezoliuciją, kurioje uh, jūs kalbate apie žmogaus teisų padėtį. Da, mano šalyje. Ir jūs tenai kalbate apie tai, kad profsąjungo atstovų žurnalistų atžvilgių labai dažnai yra pasitel, pasitelkiama stigmatizacija. Dėkuoju, dėkuoju už tai, kad jūs atkreipite mūsų dėmesį, tai kad mes patvirtinome tą dokumentą dėl patirties Somalijoje. Ir man ką tik pranešė, kad mes turime baigti lygiai 7 valandą, nes vertėjai turi baigti darbą, turime ir jų teisės apginti. Tai reiškia, kad turime tik tai 10 minučių, labai mažai laiko. Ir aš norėčiau atsižvelgti į lyčių lygybės principą. Mes pradėjome e, savo diskusiją, dėlėsdami pasisakyti vyrams pirmiausia, dabar suteiksim, taigi dabar pradėsime nuo moterų. Kas norėtų pradėti? Rudolf. Aš norėčiau sureaguoti į klausimą, kurį uždavė religinių laisvių asociacijos atstovas. Jūs atkreipti mūsų dėmesį į tikrai labai probleminį klausimą. Tai yra tai, kad labai dažnai pasitelkiami nacionalinio saugumo argumentai, norint apriboti tam tikrų žmonių teisės. Tai nebūtinai gali būti religinių mažumų, bet gali būti ir kitos mažumos. Tai gali būti ir, ir migrantų, ir e, vyriausybės e, kritikų teisės. Ir mes, kaip tautinės organizacijos, galime pasinaudoti įvairiomis savo galiomis. Viena vertus, kai mes teikime vyriausybė ir parlamentui savo rekomendacijas, mes visuomet pasisakome už tai, kad būtų taikomas proporcingumo e, principas. Mes atkreipiame dėmesį tai, kad tam tikri veiksmai ar ir statmai gali turėti neproporcingą iškraipamąjį poveikį. Uh, paaiškiname, kokį poveikį jis gali turėti e, konkrečioms visuomenės grupėms. Ir pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinė žmogaus teisų komisija susilaukė mūsų rekomendacijų tuomet, kai jie pasitikė nacionalinio saugumo argumentą ir e, jų veiksmai buvo nenaudingi tam tikroms mažumoms. Be to mes galime kreiptis į teismą ir galime netgi kreiptis į nacionalinį konstitucinį teismą. Bet tai yra teisinės tokios priemonės, nes ir kartu mes suprantame, kad mes turime daugiau bendrauti su žmonėmis, e, paaiškindami, kad da, e, da, E, kiti žmonės nėra būtinai pavojingi. Ir mes manome, kad politikai turėtų prisimti jiems tenkančią atsakomybę viešojoje diskusijoje. Jie turėtų nekurstyti e, diskriminacijos dėl religinių įsitikinimų. Švietimo sistema, taip, turėt, mes turėtume tik žmonėms paaiškinti, ką reiškia tam tik vienas ar kitas įstatymas, bet paaiškinti žmonėms, kokiais, kokiamis vertybėmis yra pagrystos žmogaus teisės ir padėti taip pat žmonėms e, susipažinti su kitos bendruomenės atstovais. Ir mano šalyje Mes matėme, kaip 250 e, e, tūkstančių e, mano tautiečių išėjo į gatves tam, kad pasakyti, kad mes negalime leisti, kad mūsų visuomenė būtų skaldoma ir mes privalome apginti žmogaus teisės ir jie išėjo paraginti per socialinius tinklus. Dėkoju. Toliau ponia Gardabhadze. Taip aš norėčiau pakalbėti taip pat apie nacionalinį saugumą ir religinių įsitikinimų laisvę. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes parengėme dokumentą, kuriame būtent apie tai ir kalbame. Mes bandome da, įsiaiškinti, kokios būtų to nacionalinio saugumo argumento ribos ir kokiais atvejais tas argumentas kenkia mažumų teisėms. Mes e, aptarėme šios klausimus ir įvairiomis vyriausybėmis ir be abejo, tam, kad galima būtų atsižvelgti, mūsų rekomendacijas reikia politinės valios ir todėl galima čia kalbėti dabar apie sinergiją. Aš manau, kad mes daug dar ką galėtume patobulinti ypač regindami nacionalinius ir e, regioninius mechanizmus, bei pasimokydami iš, e, savo, iš vieni kitų patirties, turėtume suburti savo pastangas, nes tol, kol mes pavieniui veiksime, mūsų veiksmų veiksmingumas bus tikrai gan ribotas. Dėkuoju. Dėkoju, uh, profesorė Palmater, aš labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymą, aš grįžau iš Kanados šį rytą ir Jūs kritikavote da, vyriausybės veiksmus da, čia buvių atžvilgių. Ir aš norėčiau paklausti, ar kas nors pasikeitė po to, kai pasikeitė ankstesnė pasikeitė vyriausybė, ar ne? Fundamental... Ačiū. Aš manau, kad jūsų klausimas yra giliausias lyginant su tuo, ką aš gaunu, girdžiu iš kitų valstybių. Uh, nes e, labai daug kas kalba apie tai, kad mes esam grėsmė nacionaliniam saugumui, problema ir taip toliau. Mūsų ministras pirmininkas sako, kad viskas yra teisinga, viskas, e, kas e, vyksta su vietos gyventojais yra labai gerai ir mes esame patenkinti, bet reikalai gali pablogėti ir aš galiu jums pasakyti, jums ir atsakydami kitam kolegai, kuris kalbėjo apie nacionalinį saugumą, sakoma, kad tarptautinis terorizmas E, yra pasitelkiamas bandant paneigti pagrindinės teisės Kanados gyventojas. E, Kanados ministras pirmininkas prieš kurį laiką prieimė įstatymą kovą su terorizmu ir iš esmės jis nebuvo net nukreiptas prieš tarptautinį terorizmą. Buvo sakoma, kad visi, kas Kanadoje gali kištis į diplomatinius santykius, ekonomiką ar turėti įtakos infrastruktūrai, turi būti ribojami ir tai turėjo labai didžiulės tikslinės įtakos vietos gyventojams, autochtonams. Ir aš galiu pasakyti, kad E, viskas, ką mes darėme, mūsų protestas, pasipriešinimas buvo taikus, neginkluotas. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų žmonės, policija, kariuomenė e, e, žino, ką tai reiškia. Ir dabar Kanada parengė to, turi tokį te, kovo su terorizmu įstatymą, kad net uh, čia buvų gyventojų, tohtonų gyventojų teisės gali būti apribuotos būtent dėl to. Ir mums tai atrodo uh, nepriimtina. Dėja, žodžiais mes nieko negalime padaryti. Ir ministras pirmininkas, nepaisant to, kad jisai sako, kad negalima tiesti dujotekių per autochtonų gyvenvietės, jie turi konstitucinės teisės, uh, lieka neišgirstas, nesakoma, kad tai yra nacionalinis interesas ir mes privalome tai daryti. Tai Kanada turi rimtą problemą, kitos valstybės turi veikti, nes tai turi įtakos tarptautiniams sustarimams. Ačiū. Profesorė, toliau panas Garcija. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kreiptis į parlamentarę Bulder, kuri pasakė komentarą apie uh, Lochbilder, atsiprašau. Aš galiu pasakyti, kad uh, yra vienas labai svarbus elementaris, kuris skatina tarptautinių žmogaus teisų gynimo organizacijų veiklą. Tai yra valstybių bendradarbiavimas. Tarptautinės organizacijos gali dirbti tik tai, e, jeigu bendradarbiavo valstybės. Jų veikla yra ribojama valstybių bendradarbiavimu. E, tai, ką jūs paminėjote, yra susiję su konkrečia byla, kuri buvo iškelta Amerikos teisme 2009 metais. E, Ta byla iškėlė Europos Amerikos komisija Meksikai dėl Čivavos e, specifinės padėties, konkrečios padėties. Teismas priėmė sprendimą prieš Meksiką ir buvo nustatyta tarptautinė atsakomybė, bet taip pat buvo nustatyta visa eilė e, priemonių, kad tai nepasikartotų. Iš esmės Meksika buvo įpareigota patvirtinti politinės priemonės, kad būtų užkirtas kelias tokių nusikaltimų vykdymui. Tai nebuvo lengva padaryti. Tai buvo lengva padaryti, todėl kad Meksika yra Amerikos konvencijos narė ir ji pripažįsta Amerikos teismo jurisdikciją. Tačiau kol kas tik tai 20 Amerikos valstijų e, pripažįsta e, Amerikos teismų visuotinė jurisdikcija. Taigi mes dar turime labai daug padaryti jungtinėse tautose, kad Amerikos konvencija būtų, e, jurisdikcija būtų pripažinta pagal atitinkamas konvencijas. To negali padaryti Europos parlamentas, bet mes turime tik tai skatinti žmogaus teisų mechanizmų taikymą. Kanadoje gali būti žymiai e, veiksmingesni, nes Kanada nėra Amerikos konvencijos pasirašiusi ir e, ji nepripažįsta Amerikos žemynų teismų jurisdikcijos. Mhm. Galiausiai profesorius Lumbu. Keletas jums skirtų klausimų buvo. Man bus sunku atsakyti, nes man pateikti trys klausimai ir per dvi minutės nežinau, ar įmanoma tą padaryti, bet taip jau būna. Institucijų, kurios valdo žmogaus teisės gebėjimai. Ar e, bus pasiekti tokie rezultatai, kurie būtų naudingi valstybių saugumui? Aš pasiūlyčiau žmogui, kuris pateikė tą klausimą, atidžiau stebėti vidaus padėti valstybėse. Adis Abeboje apie tai kalbėjome, Afrikos komisija apie tai svarsto. Teismas taip pat nesvarsto e, jūsų paminėtųjų klausimų. Žmogaus teisų gynimo klausimai turi prisidėti prie tam tikrų Afrikos valstybių taikos sustiprinimo. Dėl nevyriausybinio organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos gali pasinaudoti Afrikos komisijos e, e, stebėtojų statusu ir e, pagal tai gali formuoti savo sprendimus. Buvo pasakyta, kad afrikiečiai dažnai ne į Afrikos teismą kreipiasi į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Dėja, tokia yra Afrikos tradicija. Dabar kuriamas naujas teisingumo teismas turi žymiai platesnę kompetenciją, platesnę jurisdikciją ir mes manome, kad tas projektas, jeigu jis bus patvirtintas valstybių vadovų, e, išvys dieno šviesą. Dėl LGBTI, vos tik aš pradėjau dirbti 2017 m. lapkričio mėnesį, lygiai prieš metus tuo klausimu jau dirbame. Man atrodo, kad kartais tik tam ir skiriame dėmesį. Žmogaus teisų sektoriuje tai sričiai skiriama labai daug dėmesio patys LGBTI susiduria su rimtais sunkumais mūsų žemynė dėl Afrikos vertybių. Jeigu jūs norite mano asmenės nuomonės, aš galiu pasakyti, kad Afrikos vertybės popieriuje niekur nėra surašytos, bet tų vertybių labui galiu, tų vertybių dėka galiu pasakyti, būtent LGBTI žmonės susiduria su rimtais sunkumais. Dar vienas e, klausimas dėl regioninių organizacijų požiūrio ir indėlio į mūsų organizacijos veiklą. Aš e, kol kas dar nemačiau tokių atvejų, kaip prieorganinės organizacijos bandytų apginti žmogaus teisų gynėjus. Aš stengiuosi paremti panašias normas kaip Europa, Europos taryba ar SBO, galvodamas, kaip apsaugoti Afrikos e, valstybės, Afrikos žmonės, kaip būtų galima tiem žmonėms padėti. Tačiau viskas priklauso nuo politinės valios. Uh, Mes susidarėme su rimtais sunkumais Afrikoje ir mes stengiamės mūsų vyriausybės priversti suprasti, kad žmogaus teisų gynyba negali būti aprašyta. Štai tiek. Ačiū, ponė Lumbu. Taigi, ponės ir ponai, noriu padėkoti visiems pranešėjams už dalyvavimą. Man atrodo, kad iš to, ką šiandien vakare girdėjome, tapė aišku, kad regioninės ir vietos organizacijos atlieka labai svarbu vaidmenį, ginant žmogaus teisės, tačiau žymiai daugiau turi būti nuveikta, kad galėtumėm aktyviau pakeisti žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Noriu dėkoti visiems, kas suorganizavo šį svarbų renginį, o dabar, ponė Siprolai, aš noriu pakviesti jūs visus atsipalaiduoti, jeigu norite. Žmogaus teisų deklaracijos paroda e, Spinelli pastato pirmajame aukšte bus inauguruota už kelių minučių. Tai padarys Heidi Hautala, parlamento vicepirmininkė. Taip pat įvyks koncertas Jehudi Menuchino erdvėje, kuri yra PHS pastato e, pirmajame aukšte. Gero vakaro, labai ačiū, kad dalyvavote šioje diskusijoje. So.